Labai dėkoju už tokią gražią pradžią. Dėkoju paskirtai komisijos nariai, dėkoju Jums už Jūsų įžanginį pranešimą. O dabar mes periname prie politinių frakcijų atstovų, EPP frakcijos vardu. Taigi, EPP frakcijos vardu kalbės Januš Levandovski gerbiamoji paskirtoji komisijos narė. Mums Europoje reikia kur kas daugiau investicijų. Mums reikia. Praeitais metais buvo investuota 15 procentų mažiau nei 2007 metais ir mes matome uh, kad šiuo metu ir e, daug kalbama apie tai, kad reikia investuoti į augimą ir naujų darbo vietų kūrimą, tačiau tas investicijas reikia skatinti. Mes girdime daug deklaracijų, pareiškimų, pažadų, tačiau e, verslo, ypač mažos e, ir vidutinio verslo realybė yra kitokia. Dažnai kalbama, kad mažas ir vidutinis verslas yra mūsų ūkio kraujas tačiau apie juos dažnai yra pamirštama. Atsižvelgdama jūsų savo patirtį Lenkijoje, kaip jums atrodo, kokiu priemonių rinkinio mums reikėtų Europoje, kad mes galėtume spręsti šią problemą? Labai dažnai, kai mes kalbame apie verslo bendruomenę, uh, mes galvome pagalbą. Tai kokią pagalbą jūs, kokią pagalbą tenktumėt pirmenybę? Ar dotacijoms, paskoloms ar kitoms priemonėms? Dėkoju ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad aš turiu septyniarių metų patirtį. Ir Man atrodo, kad problema yra ne pinigų stygius, bet tai, kaip pinigai yra leidžiami. Jos reikia leisti teisingai. Tai reiškia, kad pinigus reikia leisti taip, kad jie kurtų kuo daugiau pridėtinės vertės. Kalbėdama apie mažą ir vidutinį verslą ir apie tai, kaip galima būtų jam, pa, jį paremti, čia valstybės narės gali imtis įvairių priemonių. Man patikėjo tame portfelėje Yra ir kozme programa, kurią aš jau minėjau, o valstybėse narise galima imtis priemonių e, pasinaudojant regioninės plėtros e, politiką. Aš manau, kad čia šioje salėje galima pakartoti, kad e, mūsų regionų plėtros politika ir regioniniai fondai Tuomet, kai jie yra naudojami teisingai, tikrai yra labai efektyvus. Be to mes galime išnaudoti ir sverto efektą. Mano šalyje mes e, e, tą aiškiai matome. Mes e, rėmėme mažą ir vidutinį verslą įvairiomis priemonėmis. Ir aš noriu pasakyti štai ką. Be abejo, visuomet reikia ieškoti abipusiai naudingų priemonių, tokių priemonių, kurios turėtų didžiausi svertinį efektą. Tai reiškia, kad, kad pasitęs ne dotacijos, bet paskolų principų veikiančios priemonės. Rizikos kapitalo remiamas. Aš atsiprašau, bet aš turiu jūs nutraukti, nes e, aš dabar jums leidžiu pridurti tik vieną, vieną sakinį, bet būtina, kad jūs laikytumėtės e, e, atsakymų skirto laiko. Kartais nedidelė pinigų suma gali tikrai atnešti labai daug naudos, ypač jeigu mes kalbėsime apie ką tik įkurtas įmonės. Ir Per keliarius metus e, maža įmonė, kurią, kurią įsteigė tik vienas žmogus, gali virsti e, darbo vietas kūrinčią darbo įmonę. Pone Van Bremt, taip aš čia esu. Dėkoju, e, man įdomu buvo klausytis jūsų žanginio pranešimo, nors aš turiu pasakyti, kad mums reikia liberalesnės Europos, Europos, kuri daugiau investuotų Ir ponas Junkeris tą žadėjo, jisai žadėjo, kad jisai užtikrins, kad kad į Europą būtų investuota 300 milijardų eurų. Jūs kalbėjote apie industrializaciją ir mes e, džiaugiamės, kad jūs ją minėjote, tai yra labai svarbu. Aš norėčiau šiek tiek e, perfrazuoti tai, ką jūs e, sakėte savo žanginėme pranešime. Mums reikia industrializacijos, tačiau ta industrializacija turėtų būti darni ir tvari. Kai galvojame apie pramonės gaivinimą ir apie tai, kaip tai galima būtų daryti tvariai, reikėtų pagalvoti apie tai, kokie tų sektoriai turėtų būti svarbiausi. Kokie tai būtų sektoriai jūsų manima? Pirmininkė, tuoj tuoj baigsiu. Kolegos, pirmieji kolegos, turime laikytis nustatyto reglamento. 45 kolegos laukia savo laiko, kad galėtų užduoti klausimą. Labai atsiprašau, paskirtoji komisijos narė, jūs turite dvi minutės. Primenu jums, jei jūs neprieštaraujate. Dar kartą norėčiau pakartoti. Pakartoti tą vieną sakinį, kurį minėjau savo įžanginėme pranešime. Esu visiškai įsitikinusi, kad mes turime daryti viską, kad gerai panaudotume turimus, turimas lėšas. Atsižvelgiant į pono Junkerio pareiškimą apie e, specialų investicijų paketą, kuriuo beje jau rūpinasi ponas Kataninas, pagrindu bus parengti, parengtas dokumentų pasiūlymų paketas, kuris, kurį jūs gausite po kelių mėnesių. Aš manau, kad reikia atsižvelgti ir į socialinį, aplinkosaugos ir inovacinį pramonės matmenis. Aš savo žanginime pranešime minėjau mano galva svarbiausius pramonės sektorius, bet kaip aš jau minėjau, čia mes turime galvoti ne apie tai, kad reikėtų kažkokiems sektoriams suteikti ypatingas privilegijas, ypatingas nuolaidas. Ne. Pažvelkime į visą mūsų pramonę, automobilių gamintojus, į cheminę pramonę. Visos tos pramonės šakos yra tarpusavį susijusios. Ir jos taip pat yra susijusios ir su paslaugų pramonė. Yra dar vienas dalykas, kurį aš jau minėjau. Mes norėtume užtikrinti, kad visi sektoriai susilauktų mūsų pagalbos, nes mes norime, kad mūsų pramonė e, būtų e, diversifikuota Europoje. Pavyzdžiui, nuo e, plieno gamybos iki kūrybinių industrijų. Turizmas, pavyzdžiui. Turizmas yra labai svarbi mūsų ūkio šaka. Taigi, man atrodo, kad reikia parengti programas ir veiksmų planus kiekvienam sektoriui, atsižvelgiant į ekologinį ir inovacinį aspektą. Ponas Andžai Dūda, AKR frakcijos vardu. Paskirtoju komisarė, du klausimus turiu jums. Savo kalboje jūs paminėjote, kad labai dažnai nusveria e, vietos interesai ir e, taip e, susidaro erdvėje korupcijai. Man atrodo, kad kartais be abejo korupcija aptikti yra labai lengva, nes ji yra akivaizdi. Tačiau kartais korupcija gali būti ir užslepta, tai ji gali, būti, gali turėti neteisėtos paramos formą. Ir aš norėčiau paklausti, ar komisija ketina imtis sudėtingų bylų ir kaip jį ketina tai daryti. Antras dalykas. Jūs minėjote, kad jūs norite sustiprinti uh, vidaus rinką. Ir tarp jūsų minėtų e, prioritetų buvo nurodyta, kad jūs norite remti tuos sektorius, kurie labiausiai prisideda prie mūsų konkurencingumo. Kaip tie jūsų žodžiai dera su uh, tvarios plėtros uh, principu, kurį mes remiame Europos Sąjungoje? Dabar kalbėdama apie viešuosius e, pirkimus, e, aš galiu pasakyti, kad iš savo patirties mes žinome, kad e, O aš Beje, e, dalyvavau e, administruojant tūkstančius projektų bendra vertė, kurių sudarė 200 milijardų eurų, milijonų, atsiprašau, eurų. Ir todėl aš e, šį beitą žinau apie viešuosius pirkimus. Labai svarbu yra atverti viešųjų pirkimų rinką visoje Europos Sąjungoje, tam, kad joje galėtų dalyvauti kitų valstybių narių įmonės. Tai yra svarbu dėl to, kad 20 procentų e, bendrojo vidaus produkto Europoje e, susidaro būtent iš viešųjų pirkimų. Ir labai dažnai būtent čia reikia skatinti tarp valstybinius pirkimus. Tai buvo pirmasis aspektas. Antras aspektas yra tų visų procedūrų supaprastinimas. O trečias aspektas yra kova su uh, pažeidimais. Aš nenorėčiau kalbėti apie korupciją, aš kalbėsiu apie pažeidimus. Be abejo, mes e, nagrinėsime, kaip viskas vyksta praktikoje, nes kartais būna taip, kad e, gali atrodyti, kad kokia nors priemonė e, pasiteisina visos ES lygmenių, bet valstybėse narise, tam tikrose valstybėse narise ta priemonė gali būti visiškai nenaudinga. Uh, Aš norėčiau pabrėžti, kad jei administracijos darbuotojai turi reikiamų gebėjimų ir visa sistema yra sukurta, surėdyta tvarkingai, tuomet korupcijos rizika yra praktiškai nulinė, nes kai tik iškyla kokia nors korupcijos grėsmė, iš karto tai yra matoma. Ir uh, administraciniai gebėjimai čia yra labai svarbus, aš norėčiau pasakyti. Atsiprašau, kad turiu jūs nutraukti, bet e, toliau kalbės ponia Haranzova. Dėkoju. Pirmininkė, gerbimoji paskirtoji komisarė. Komisija mažo, mažo verslo akte įsipareigojo įgyvendinti principą pirmiausia pagalvok apie mažiausius. Tai reiškia, kad reikės uh, visuomet atliekant teisės, teisėkuros pasiūlymų poveikio vertinimą atsižvelgti tai, kokį poveikį jie turės mažam ar vidutiniam verslui. Liberalams yra labai svarbu užtikrinti, kad tokie patikrinimai ir poveikio vertinimai būtų atliekami tinkamai. Ir čia dar daug ką galima būtų beje padaryti, gerinant tokių patikrinimų atlikimą. MVI atstovai man išsakė daug susirūpinimo dėl to, kaip tie poveikio vertinimai yra atliekami. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs ketinate atlikti poveikio MVI vertinimą tinkamai ir, ir ar jūs ketinate užtikrinti, kad tinkamai būtų prižiūrima, kad tokie poveikio vertinimai būtų atliekami kiekvieno teisėkurus pasiūlymo atžvilgiu. Dėkuoju Jums už šį klausimą. Yra dar vienas dalykas, kuriam aš norėčiau skirti daugiausia dėmesio, nors tokių dalykų, aišku, yra labai daug. Tai yra verslas, nes Verslą reikia išlaikyti, o mes žinome, kad e, šiandien verslas susiduria su kliūtimis tiek e, e, vietos, regionų ir nacionalinių lygmenių. Todėl mes stengsime dirbti visais lygmenimis. Kaip jau minėjau savo kalboje, visos mūsų šiuo metu turimos priemonės kurios gali padėti mums įvertinti kiekvieno siūlomo teisės akto poveikį bus tinkamai pritaikytos. Ir mes stengsime naudoti tas priemonės e, e, išsamei. Pavyzdžiui, atliekamas poveikio vertinimas kokio nors teisės akto e, reglamento pasiūlymo poveikio vertimas parodo, kad ji, tas pasiūlymas gali padidinti administracinę ir biurokratinę naštą. Be abejo, mes privalome reaguoti. Ir tuomet aš turėsiu kreiptis į kolegą, ponia Timmermans, kuris yra sakingas už geresnę valdyseną. Aš darysiu viską tam, kad administracinės procedūros būtų racionalizuotos e, tiek laiko, tiek sąnaudų prasme svarbu, kad jos neprisidėtų prie verslo papildomų sąnaudų. Pane, aš manau, kad mums reikia konsultuotis, konsultuotis su visomis suinteresuotomis šalimis, su verslininkais, vartotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, vartotojų teisų apsaugos organizacijomis. Visos šios suinteresuotos šalis turi dalyvauti konsultacijose. Taip. Mufrau nu, Jankovska. Pone Jankovska, ponas Dejunga. Matam Jankovska, jūs minėjote, kad sveikata, sveikatos priežiūra jums yra prioritetas ir aš jums pritariu. Visas parlamentas jums dėl to galėtų pritarti. Ir dėl to tai yra sritis, kur pareiškiamas kartais susirūpinimas. Susirūpinimas dėl medicinos prietaisų, dėl sveikatos klausimų. Dabar pereis į vidaus rinkos direktorato atsakomybės rytį. Mes norėtume ir tą padarė visos frakcijos, kad būtų žengtas šie žingsnis atgal. Ar jūs nusiųsite laišką ponui Jukeriui, kur pasakysite, kad šis portfelis turėtų, kad šia, jūsų portfelė neturėtų būti šios atsakomybės ir ties, kad tuo turėtų užsimti jūsų kolega. Ačiū už atsakymą iš anksto. Atsakymas. Dėkoju. Manau, kad farmaceutikos pramonė, sujungus su kitomis pramonės šakomis, yra pagristas sprendimas. Tai yra pramonė. Pramonė, kur yra viena iš didžiausių gamintojų pasaulyje apskritai. Tai yra pramonė, kur e, Europos Sąjunga yra trečia pagal dydį eksportuotoja. Leiskite dar kartą priminti, kad sveikata ir pacientų saugumas bus svarbiausias prioritetas, kaip ir galimybė gauti vaistus ir medicininos paslaugas. Ir norėčiau pasakyti dar kartą, jog mes galime patvirtinti, kad visos taisyklės, kurios buvo priimtos dėl farmaceutikos sektoriaus, bus taikomos ir toliau. E, seniau šis sektorius priklausė įmonių generalinio direktorato kompetencijos svyčiai. Na, o dabar tas sektorius grįžta į tą kompetencijos rytį, kuriai priklausė anksčiau. Norėčiau pasakyti, kad tie keturi dalykai - sveikata, sauga, kokybė ir prieinamumas e, šiam sektoriui turėtų būti e, prioritetai ir tai bus man, tai tuos prioritetus taikys ir mano kolegos. Yra dar vienas argumentas. Tai yra labai inovatyvus sektorius ir aš manau, kad šis, šis portfelis, kurį pasiūlė ponas Junkeris, viena vertus jūs turite vieningą rinką, bendrą rinką, e, kur priklauso prekės ir paslaugos. Ir kita vertus, čia pat jūs turite įmonas, pramonę ir taip pat inovacijas, ir inovacijos ir pramonė yra glaudžiai susijusios rytis. Ir aš manau, kad tai turi prasme, nes dirbti bus galima efektyviau, nes vienai organizacijai priklausys tos rytis ir vienai kompetencijos ryčiai. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū poniai Venkovskai, kad atvyko į posėdį. Neseniai buvo dėl pramonės politikos priimti sprendimai ir tai buvo e, pramonės atgimimas Europoje bet tesinumo nebus konkurencingumo. Europo semestro pagrindų, ką ketinate daryti, kad būtų kalbama būtent apie šį požiūrį. Antras klausimas, ką daryti, kad kokybės geriausi standartai būtų išlaikyti. Kalbant apie profesinį sertifikavimą ir ką ketinate daryti, kad kovotumėte su nedarbu. Dėkoju. Atsakymas ačiū. Kaip jau sakiau, savo kalboje artimiausius dešimt mėnesių, per artimiausius dešimt mėnesių pateiksiu jums kairės, kur bus aiškiai išdėstyta, kokiu keliu ketiname judėti, kaip, ketiname, kokia, kaip mes įsivaizduojame industrializacijos politiką, kaip mes remsime tas politikas. Mes kalbame apie 21 amžių. Tas reindustrialiavimas turi būti gerai subalansuotas, turi būti tvarus. Be abejo, svarbu nepamiršti tvaraus augimo, konkurencingumo, mažanglės ekonomikos tikslų. Visi šie aspektai turi būti traktuojami kartu ir atnešti naudos visai visuomeniai. Ir aš manau, svarbiausias dalykas yra inovacijos. Ir tai bus vienas iš tų dalykų, kurie bus e, ypač įtraukti į šias gairias. Inovacijos, pažangios technologijos, energijos efektyvumas ir žaliavų efektyvumas turėtų būti ramšiai mūsų pramonės Europoje. Manau, kad turėtume susitelkti prie mūsų gamybos modernizavimo, prie naujų technologijų pritaikymo. Turėtume pasitelkti pažangiausias technologijas ir taip pat įgalinančias žengti pirmin technologijas tarptų visų priemonių. Ne tik aš, bet ir kiti komisarai atsakingi už inovacijas, pavyzdžiui, už aplinkosaugą. Mes visi dirbsime kartu ir jie taip pat gali pabandyti rasti kelių ir priemonių tam, kad būtų galima e, įgyvendinti šią politiką, kai dėl švietimo ir dviejopos e, dualinės tos švietimo sistemos. Aš manau, kad tai yra puikus siūlymas, nes tai padeda kurti darbo vietas Europoje. Ir tai yra naudinga verslo įmonėms, nes tai atsiliepia jų poreikius. Ir aš manau, kad turėtume čia numatyti naujų dalykų. Ačiū. Kolega Borelli, FDD frakcija, prašau. Mažos ir vidutinės įmonės yra e, pagrindas, kuriant darbo vietas. Šiandien verslininkai ir darbuotojai pademonstravo savo solidarumą krizės kontekste. E, Europos Sąjunga dabar patiria E, krizės pasiekmes, nes daug kas buvo padaryta siekiant pataikauti bankams, dėl to daugelis įmonių papuolė į didelius sunkumus, joms sunku gauti lėšų, tu tarpu, kad pačios galėtų sukurti darbo vietos, vietų e, kriterijai tiesiog per griežti, todėl įmonės neturi lėšų investicijoms. Kalbėtos kalba per nelik greitai, vertėjai būtų dėkingi, jeigu šiek tiek kalbėtų lėčiau. E, taigi būtina atsižvelgti į tai, kad yra pernelik didelis atstumas tarp bankų funkcionavimo ir mažų ir vidutinių įmonių galimybių ir poreikių, tai neigiamai veikia inovacijas. Ar tai bus taip pat jūsų įgaliojimus rytis, sprendžiant šios rytis problemas? Ačiū. Prašom atsakyti, sako pirmininkas. Atsakymas, ponios Bienkovskas. Dėkoju. Čia svarbus yra trys dalykai, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. Galimybė patekti prie rinkos ir kapitalo, galimybė turėti geresnį reguliavimą. Vis, visos tos temos, kaip jau sakiau anksčiau, yra tos, prie kurių aš dirbsiu. Europos Sąjungos reguliavimas turėtų būti paprastos, paprastas, e, turėtų labiau atitikti mažurutinių įmonių poreikius pernelyg įmonių neapkraunantis. E, tai turėtų būti paslaugų teikimas įmonėms. Ir aš žvelgsiu būtent į reguliavimą būtent iš, šio, iš šios perspektyvos, kai dėl prieigos prie finansavimo, kaip jau sakiau, pasinaudosime visais esamais ir turimais metodais, bendratarbiaujant su Europos investicijų banku, su investicijų fondu. Ir pasinaudosime visais turimais jų instrumentais, kurie jau yra sėkmingai panaudoti kai kuriuose šalyse. Ir tuo būdu pamatysime daryti viską, kad mažoms ir rytinėms įmonėms prieiga prie finansavimo pagerėtų, nes mes suprantame, kad e, tai yra įmonėms mažoms ir rytinėms dabar svarbiausia problema. Na ir apie inovacijas. Jas reikėtų dėkti pramonė yra mokslo tyrimų ir inovacijų didžiausia naudotoja. Privačios įmonės e, yra inovacijų nešėjos, tad turėtume remti inovacijas nuo pat jų atsiradimo, nuo idėjos. Reikėtų numatyti tam tikrą bendradarbiavimo e, paketą tarp įmonių ir mokslo tyrimų centrų reikėtų taip pat skatinti vienu ar kitok, kitų inovacijų marketingą. Reikėtų numatyti tos paramos mechanizmus nuo pradžios iki pabaigos ir pradedant nuo prototipų. Tai būtų puikiai priemonė. Dėkoju, sako pirmininkas. Baigėme dvi minutės pasisakymą, periname dabar prie pono Sheinfeld. Tai yra pasisakymai atskirų frakcijų vardu. Dėkoju, sako pono Sheinfeld. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtoji komisarė. Manau, kad Ekonominis ir socialinis vystimas ES yra labai svarbus dalykas, siekiant užtikrinti, kad bendra rinka veiks gerai. Manau, kad šiuo požiūriu yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų visapusiai įgyvendinama paslaugų direktyva. Labai gaila, bet jeigu pažiūrėtumėte į praktiką, tai pamatytumėte daug atvejų, kai ta direktyva įgyvendinama dėja prastai dažnai dėl vietos problemų ar su verslu susijusių problemų, dėl daugelio barjerų susijusių su prieiga prie rinkos, dėl viešųjų pirkimų, dėl korupcijos atvejų. Ir štai, jeigu matome, kad yra per daug biurokratijos, tai irgi trukdo įgyveninti šią direktyvą. E, abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyva irgi yra labai svarbi ir ypač svarbi ši direktyva tampa turint omenyje tarp valstybinį bendradarbiavimą. Pone komisarė paskirtų, turėjau paklausti, kokios yra, kokių dar poveikio gali turėti tie visi reiškiniai. Atsakymas, dėkoju. Na, ką padarysi, sako pirmininkas. Atrodo, klausimas jau buvo kaip ir žinomas iš anksto. Atsakymas ponės Bienkovskos. Aš jau sakiau, kad negalima sukurti vieningos rinkos, jeigu neįgyvendinami vieningos rinkos reikalavimai dėl prekių ir paslaugų. Ir čia ir minėjau keturis tikslus, bet svarbiausias dalykas būtų išspręsti paslaugų direktyvos įgyvendinimo klausimą ir įgyvendinti pakeistas direktyvas dėl profesinės kvalifikacijos abipusio pripažinimo. Taikysime nulinės tolerancijos politiką tiems, kurie direktyvos neįgyvendina. Manau, kad yra labai svarbu, kad mūsų rinka nebūtų susiskaldžiusi, kad prekių ir paslaugų rinka veiktų sklandžiai. 20 procentų mūsų rinkos sudaro paslaugos, direktyva yra, mes ją turim ir dabar ją belieka įgyvendinti. Na, o kai dėl galimų problemų ar kliūčių, MIT 2000, apie vidurį 2015 pateiksime savo įvertinimą dėl galimų kliūčių, kurios gali trukdyti gyvendinti direktyvą. Ir jūs Jau kalbėjote savo aklaus antrojo dalyje apie galimus barjerus susijusius su laisvų darbuotojų judėjimu, su profesinės kvalifikacijos direktyvos įdėgymu. Turime jau pakeistą direktyvą nuo 2012 metų, ten pakeitimų yra daug. Yra numatytos naujos priemonės susijusios su profesinės kvalifikacijos pripažinimo Europos Sąjungoje dirbsiu aktyviai kartu su suinteresuotais objektais, subjektais, su specialistais, su atskiromis valstybinėmis narėmis, kad būtų visos nepagrisos kliūtis panaikintos. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Pone Marija Rodrygės. Uh, Gerbiama komisijos komisarė. Vidaus rinka gali tikrai daug e, prisidėti prie darbo vietų sukūrimo ir augimo užtikrinimo, tačiau tai gali pakengti ir socialiniams mūsų standartams, jei e, nebus tinkamo reglamentavimo. Tik noriu paklausti, kaip rengėtės atsižvelgti į horizontaliuosius socialinius e, reikalavimus įtrauktus į Lisabonos sutartį ir kaip ketinate atsižvelgti į socialinės politikos matmenį, atliekant eksantę ir ekspost politikos priemonių įvertinimą. Ir noriu paklausti bendrai, koks yra jūsų, kokia yra jūsų gero reglamentavimo koncepcija. Ačiū. E, Ačiū už klausimą. Apie tai taip pat kalbėjau. Aš tikiu, vidaus rinkos e, socialiniu matmeniu. Ir manau, kad Europos pramonės politikoje tas matmuo egzistuoja nebereikalo. Vidaus renka egzistuoja ne dėl to, kad ji pati savaime svarbi, tai yra priemonė kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą. Turėtume sutelkti dėmesį e, į sektorius, kuriuose slypi didžiausias potencialas. Turime nepamiršti socialinių ir aplinkosauginių reikalavimų, kurie, e, pavyzdžiui, įtraukti į viešųjų pirkimų paketą. Ir todėl yra galimybė šias nuostatas įgyvendinti, pavyzdžiui, skelbiant konkursus. Todėl manau, kad Europa gali išlikti konkurencinga užtikrindama, kad čia gaminamos prekes konkuruotų, bet tuo pat metu uh, užtikrinti konkurenciją dėl geresnės gyvenimo kokybės ir dėl gerų socialinių sąlygų. Kalbėjau pradžioje, kad nereikia svarsyti, ar reikia daugiau socialinės Europos ar daugiau liberalios Europos. Man atrodo, kad mums reikia be jų dalykų. Mums reikia socialinės rinkos ekonomikos. Ačiū toliau, e, ponas Ashley Fox. Ačiū pirmininkė. Labadiena, ponė Benkovska. Aš priešais jūs. Paskutinės kadencijos komisija pradėjo konsultacijų projektą, kad išsiaiškintų, kurie dešimt teisės aktų uždeda didžiausią naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Po to buvo paskelbtas pranešimas, e, komunikatas ir apie tai buvo labai daug kalbėta. Tačiau e, labai mažai imtasi veiksmų. Todėl noriu, kad paaiškintumėte, kurį vieną teisės aktą jūs norėtumėte panaikinti, kad padėtumėte mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tik vieną. Znam, znam tę listę į tej chwili. Žinau apie tą sąrašą negaliu išskirti vieno, kurio nors teisės akto, bet galiu jūs patikinti, ponę, kad aš kalbėjau 15 minučių ir aš labai retai kalbu taip ilgai, aš paprastai mažai kalbu ir daug darau. Galiu pažadėti, kad tas sąrašas bus peržiūrėtas ir kad aš sieksiu užtikrinti, kad tuo sąrašo pagrindu būtų kas nors daroma. Uh, Aš pažįstu verslą, aš bendravau su verslo pasauliu. Todėl nu, nu, noriu nu, pažiūrėti, kad tas sąrašas nebus tiesiog padėtas kažkur į šoną. Imsimės to per pirmąsias savaitės darbo, e, jeigu, aš tik, jeigu tik aš būsiu patvirtinta. Ir galbūt tai bus ne vienas teisės aktas, kuris bus panaikytas, galbūt dešimt, galbūt netgi visas tuzinas. Pone Kalakas toliau. Ačiū, ponė komisijos, paskirtoju komisijos narė. Kitose atsakymuose jūs minėjote e, viešuosius pirkimus ir kad ta rinka nefunkcionuoja, kad tarp valstybinė viešųjų pirkimų rinka nefunkcionuoja. Noriu paklausti, kokių konkrečių veiksmų jūs imtumėtės, jeigu būtumėt patvirtinta komisijos nare, kad paskatintumėte tarp valstybinės viešųjų pirkimo rinkos atsiradimą ir kokiu kitų žingsnių imsitės, siekdama sumažinti administracinę naštą tenkančią verslui. Dar vienas susijęs klausimas. Jūs kalbėjote apie sukčiavimus ir korupciją susijusius su viešaisiais pirkimais. Anot studijų iki 25 procentų e, sandorių vertė yra išpučiama. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. buvo imtasi konkrečių veiksmų, nes yra parengtas naujas virš, viešųjų pirkimų mm, paketas ir jis įsigaliojo šį pavasarį. Ir iš tikrųjų, jūs teisingai sakote, e, viešieji, viešų, viešųjų pirkimų konkursuose dalyvauja užsienio įmonės, tačiau, įmonės, tačiau tarp valstybinė viešųjų pirkimų rinka funkcionuoja labai silpnai pavyzdžiui, kai kuriuose konkursuose skelbiamos, kai konkursas skelbiamas paslaugoms pirkti, tai tokie konkursai savo pobūdžių e, yra labiau tarptautinio masto nei e, konkursai e, prekiams pirkti. Ankstesnė komisija pasiūlė sprendimus kurių pagalba būtų galima skatinti daugiau viešųjų konkursų, kuriuose dalyvautų užsienio įmonės e, arba keliose valstybėse dirbančios įmonės ir manau, kad reikia atlikti mm, peržiūrą ir išsiaiškinti, ar tos dėgiamos priemonės iš tikrųjų veikia taip, kaip buvo numatyta. Gal galite pakartoti antrą klausimą? Korupcijos. Korupcija viešuosiuose pirkimuose. Apie tai jau kalbėjau. Iš savo patirties žinau, jog be, be, be konkrečių priemonių skirtų kovai su nusikalstamumu, šią problemą galima įveikti, jei tinkamai sutvarkysime sistemą, jei matysime, kam išleidžiami pinigai, kaip jie išleidžiami ir jeigu bus galima stebėti, sekti visą pinigų panaudojimo procesą. Aš turiu pozityvios tokių procesų patirties, todėl aš atvirai sakau, kad nebūtina imtis represinių priemonių. Gali pasisekti ir kitokiamis priemonėmis. Prašau, žodis jums, pirmininkė. Na, dabar jau išklausėte ketvirtadalį visų klausimų. Ketvirtadalis klausimo jau praėjo. Ir toliau ponas Nikolas Selikijotos iš, frakci... iš GUE frakcijos. Mažos ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos stuburas. Kaip galime paremti jas? Tas keletas kreditų, kuriais galima pasinaudoti pagal 20 e, e, metų ES strategiją ir horizontus, yra svarbus dalykas, bet nieko neišgirdome apie supaprastinimą, apie mažų rytinių įmonių prieigą prie finansavimo. E, visa tai yra labai svarbus dalykai. Faktas yra tas, kad visa tai papuolė į stambių įmonių rankas. Mes negirdime jokių E, gairių, kurios parodytų, kaip tos šalis, vėliausia pietų, kurios susiduria su įvairiais sunkumais ir kuriuose vykdomos grįžtos saugumo programos, kaip padedama joms. Tai yra Kipro atvejais, pavyzdžiui, labai iškalbingas. Jūs kalbėjote be kita ko apie tai, kad reikia paskavitinti konkurencingumą. O kaip darysite, kad to tikslo būtų pasiekta? Galbūt dar mažinsite e, apmokė, ap, darbo apmokėjimą. Ką konkrečiai ketinate daryti? Większość mojego portfolio zarówno ta związana ze wspólnym... Mano portfelio didžioji dalis, ne tik sritis susijusios su prioritetais, mažos, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, apima ir dar ir kitą dalį, bendrąją e, prekių ir paslaugų rinką ir visą tai siejasi su pramonė. O tai apima, ir tai apima vieną svarbiausią tikslą - užtikrinti, kad mažų ir vidutinių įmonių laisvas būtų lengve, šešų gyvenimas būtų lengvesnis, kad, būtų, kad prasidėtų darbo vietų kūrimas. Mes žinome, kad visi šie sektoriai tarpusavyje yra susiję. Ir galbūt per, per kitų metų pirmuosius mėnesius manau, galėčiau paruošti, paruošti naują kelio gairių planą skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms paremti. Man, mm, kaip jau sakiau, man reikia užtikrinti geresnę priegą prie kapitalo, prie rinkų, suteikti reikalingą informaciją, nes dažnai būtent tokio paprasto dalyko stinga. Dažnai MV, mažos vidutinės įmonės pasimeta, jie nežino, jos nežino, į ką kreiptis. Pirmoji kliūtis įstaiga, su kuria jos susidarė, yra bankas. Jos nežino, kad egzistuoja ir kitokių galimybių. Kalbėjau apie geresnį reglamentavimą. Ir todėl labiausiai mažų įmonių darbą apsunkinantis teisės aktai bus mano vienu iš pirmųjų žingsnių. Tai svarbu ne tik, tai aktualu ne tik piet, pietų Europoje, nes e, visoje Europoje mažos įmonės dažnai kovoja su tomis pačiomis problemomis, yra bendrumų visur. Žinoma, kai kuriais atvejais egzistuoja ir nacionalinės politikos specifika, bet mums svarbiausias tikslas užtikrinti, kad lėšos veiktų ten, kur jos turi eiti. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponas Diuro. Pone Vienkovska, jūs ką tik sakėte, ir dėkuoju Jums už tai, Jūs sakėte, kad Jums labai svarbus yra aplinkos saugos klausimai ir tvarios gamybos ir vartojimo klausimai. Europos ekonominė ir socialinė taryba pernai vienbalsiai priemė nuomonę susijusią su tvaresniu vartojimu dėl pramonės produktų ir taip pat nusprendė teikti informaciją vartotojams. E, buvo sakoma, kad būtina užtikrinti tinkamą produktų ilgamžiškumą. Tai padėtų padėti, taip padėtų užtikrinti geresnį įmonių konkurencingumą ir taip pat užtikrintų galimybę mažiau kenkti aplinkai. Mano klausimas būtų toks, ar ketina imtis iniciatyvų, kad e, pramonės produktų e, patvarumas atitiktų tų gaminių svarbiausias charakteristikas. Ar turite planų kovoti su tyčiniu produktų ar e, gaminių gedimu, kuris būna užprogramuotas iš anksto jau juos gaminant. Tak mam taki plan, ponieważ każdy, kto... Ačiū. Iš tikrųjų, to ir ketinu imtis. Nes tie, kurie dirba šioje srityje tiek laiko, kiek aš, žinote, kad 80-metyje buvo ant produktų galio, lai, žymint produktų galiojimo laiką buvo pažymima, kad jie e, bus tinkami dešimtį metų, bet iš tikrųjų po penkių metų jie tampa nebetinkami. O dabar vartotojai turi teisę į visą informaciją apie prekę, tačiau turime elgtis atsargiai, kad nepakenktumėme mūsų pramonės konkurenciniam pajėgumui, bet aš tikrai remsiuosi savo patirtimi ir džiaugiuosi, kad mes sutarėme šio klausimu. Toliau Mago Paka. Ačiū, pirmininkė. Labą dieną. Tik tai komisija turi teisę inicijuoti teisės aktus savo raštiškose atsakymuose. Į klausimus jūs teigiate, kad reikia e, mažinti biurokratiją. Todėl noriu paklausti, kiek es teisės aktų direktyvų ir reglamentų ruošiatės pasiūlyti uh, E, panaikinti. Jų, juk žinote, kad verslui skirti teisės aktai didžiausią naštą uždeda mažam verslui, o stambios verslo įmonės skatina naujų teisės aktų atsiradimą, nes taip užkartamas kelias naujų e, veikėjų atėjimui į rinką. E, kaip Jūs renkite spręsti šį klausimą ir ar Jūs kada nors dirba, dirbote privačiame sektoriuje? Sektora, natomiast e, przez 20 lat zajm... Niekada nedirbau samdomo darbuotojo privačiame sektoriuje, bet 20, darb, 20 metų e, dirbau srityje, kur rūpinausi paramos priemonėmis skirtomis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir aš e, žinau šią sritį ir žinau, kad net, ką reiškia netinkami įstatymai šalies ir Europos mastu, kokias problemas jie gali sukurti. Dėl to mažos ir vidutinės įmonės kartais neturi galimybės e, laisvai veikti ir laisvai dirbti. Tačiau, kaip sakiau, dabar nenoriu ir negaliu kažko žadėti. Tarkime, e, vieną teisės aktą patvirtinsime ir po to du iki tol galiojusius e, panaikinsime. Tačiau šis darbas buvo pradėtas praeitos kadencijos komisijoje ir norėčiau tą darbą teisti, aiškinantis, kuriuos teisės aktus reikėtų paskelbti negaliojančiais. Taip pat sieksiu užtikrinti, kad um, būtų primami nau, tik, tik patys reikalingiausi nauji teisės aktai. Ponas Nikolas Bei. Pone komisarė, 12 metų valandžio mėnesio nutartie Luksemburgo teisingumo teismas E, įgaliojo Europos Sąjungą panaikyti protekcionistinės priemonės, e, panaikinti apmokestinimą avaliniai veštai iš Vietnamo ir Hongkongo. Ir pasirodė, kad neo, neoliberaliems PPO organizacijos principams turėjo nusilenkti Europos Sąjunga paukodama savo darbo vietas. Mes patyrėme iš tikrųjų didelį pažemėm iš organizacijos, kuri nepriklauso Europos Sąjungai ir kuri tiesiog primetė mums savo taisyklės. Ir uh, Europos žmonės turėtų parodyti, kad jie, nesitik, kad jie nebepasitikė nebesitikė tomis organizacijomis. Klausimas būtų toks. Ar nereikėtų gražinti mūsų tautoms ekonominį suverenitetą, ar imsitės priemonių tam, kad būtų apsaugotos mūsų šalių pramonės ir ar būtų galima e, sėkmingai užkirsti kelią PPO kišimus į mūsų reikalus. Dėkoju. Dziękuję bardzo. E, w moim przemówieniu było, ale wykreśliłam to z powodów e, czasowych. Nuoroda į tai buvo mano pirminėje kalbos versijoje, bet sutrumpindama ją ištryniau šį, šį tekst, tekstą šią temą ir aš norėčiau laikytis požiūrio, kad e, reiktų priešintis tokiam dogmatiškam požiūriui kad taptume pasaulio e, darbo vietų kūrimo lyderę ir užtikrintume e, gerovę mūsų piliečiams, turime e, gyvendinti tokią politiką, kuri būtų nukreipta į konkurenciją. Reikia visą apimančio požiūrio, reikia apimti pramonės politiką, mažų ir vidutinių įmonių politiką nereikia net e, sakyti, kad, kad labai griežti reikalavimai, kuriuos savo taikome, atsiliepia mūsų e, konkurenciniai pozicijai pasaulinėje rinkoje. Tai reiškia, kad mes savo interesus turime tiesiog aktyviau ginti. Manau, kad visos mūsų turimos priemonės turėtų būti panaudojamos tinkamai, laikantis e, subalansuotos dėrybinės pozicijos tarptautinėse dėrybose. Kita vertus, savai mes suprantama ir tai, kad Europa negali atsiriboti nuo pasaulio. Mūsų dalyvavimas pasaulio prekyboje, e, trečiųjų šalių rinkose yra ženklus, ypač inovacijų srityje Europa yra ta erdvė, kur vyksta daugybė dalykų. Ir taip ir turėtų būti. Turime pasiekti, kad tarptautinė prekyba e, vyktų lygiomis sąlygomis. Aš kalbėjau apie abipusiškumą, abipusiškumo principą ir mūsų standartų išlaikymą. Ačiū. E Pane Nadin Morano iš EPP frakcijos. Norėčiau jūsų paklausti konkret, apie konkretų pavyzdį. Kurpozie įmonė, pavyzdžiui. Ir ta įmonė dabar patyrė energetikos kainų augimą. 20 procentų išaugo e, dujų ir elektros kaina. Dabar 2 milijonus eurų per metus siekia išlisus. Nuo 40 iki 75 procentų gamybos kašto energijai reikia numatyti. E, Nonilfenolis yra ta medžiaga, kuri naudojama dažnai perdirbamojoje pramonėje. Ir gaminant audinius tą medžiagą naudojama ir e, ne visada laikomosi taisyklių dėl kenksmingų medžiagų išmetimo į vandenį. Jeigu norima tą tai taisyklę, tą taisyklę gyvendinti, reikia tinkamai, e, pirkti tinkamas technologijas sustabdančias tokią taršą. Ar ketinate pritarti skalūnių dujų paieškai? Europos komisijos pirmininkas pranešė, kad 300 milijardų e, eurų bus skirta, 3 milijardai eurų bus skirta e, panašioms problemams, 300 milijardų bus skirta spręsti šioms problemams. Ką ketinate pasakyti tuo klausimu? Też o tym wspominałam, ceny energii elektrycznej. Dėkoju. Aš kalbėjau apie e, energiją, energijos kainas. Jos yra e, labai aukštos Europoje ir be abejo tai kenkia mūsų ūkio konkurencingumui. Akivaizdu, kad mes turime kažką daryti, bet nepamirškime, kad valstybės narės priima uh, sprendimus dėl uh, energi, energetinio balansų, dėl, dėl energijos rūšių mišinio. Tokius sprendimus priima ne komisija, bet valstybės narės. Deja, be abejo, prieiga prie uh, prieinamos energijos, prieiga prie energijos už prieinamą kainą yra būtina. Vakar ponas Kanieta, kandidatas į komisijos narius, pasakė, kad platinama yra investuoti į tam, kad būtų kuriama bendra energijos rinka Europoje ir aš darysiu viską, kad jam padėčiau ją kurti. Turime naudoti visus įmanomus energijos šaltinius. Jūs minėjote skalūnų dujas. Bet e, tam, kad galėtume išgauti skalūnų dujas, reikia pirmiausia pritaikyti e, e, atitinkamus saugos standartus. Kaip jūs ir minėjote, gaminių sąnaudų savikainoje didelę dalį sudaro būtent energijos išlaidos energijai. Pone Toja, dėkoju. Tris klausimus. Jūs nor, noriu žinims užduoti. Jūs norite, kad mažam vidutiniam verslui būtų lengviau gauti finansavimą. Kaip jūs ketinate tai daryti? Europos investicijų bankas e, veikia kaip tarpininkas. E, Jis nustato sąlygas, kuriomis galima gauti paskolas, e, bet dėja tos sąlygos labai dažnai būna pernelik sudėtingos. 2020 metais e, Europos Sąjunga nori turėti daug, e, labai įvairų verslą. Ar jūs užtikrinsite, kad, kad visos verslo formos e, galės veikti vienodomis sąlygomis, nesvarbu, kokia tai būtų forma, ar tai būtų kooperatyva, ar korporacijos ir taip toliau. Ir trečias dalykas bendrovių įmonių tikslai, e, tinklai, atsiprašau, buvo ta priemonė, kuri daug kam padėjo išgyventi. Ar jūs ketinate e, remti tokius tinklus? Dėkoju. Europos e, lygmenių be regioninių fondų o tie fondai naudomi valstybės narėse mažam vidutiniam verslui remti. Dar Europoje turime ir Europos investicijų banką, kurį jūs minėjote, bet turime ir uh, įvairių fondų, kurio, kurio lėšos naudojamos tam, kad galima būtų paremti e, paskolų išdavimą valstybės narėse. Be to turime ir kosme programą, ją yra numatyta skirti 2,3 milijardo eurų. Ir aš manau, kad kai mes norime remti verslą, panaudodami viešuosius finansus, tuomet reikia labai atidžiai stebėti, kaip yra naudojamos tos lėšos. Pinigus li, e, naudos e, įmonės. Ir jos turės atsakyti už tai, kad e, pinigai būtų panaudoti gerai, o mes suteiksime visą reikiamą infrastruktūrą. Reikia padėti tiems, kas pradeda verslą. Mes ieškome ir teisinių sprendimų, Pavyzdžiui, bandoma yra išspręsti pavėluotų mokėjimų problemą, kuri itin aktuali yra mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pavyzdžiui, yra numatyta sumažinti da, apmokėjimų da, terminą nuo 60 dienų iki 30. Aš iš savo patirties žinau, kad labai dažnai mažos ir vidutinės įmonės gali bankrutuoti, belaukdamos, kol joms sumokės jų skolininkai. Taigi tokios e, teisinės priemonės pasiteisins ir bus naudingos, realiai naudingos mažam ar vidutiniam verslui. Ponas Grubarčik. Gerbiamojo kandidatė, mes e, žinome, kad pramonės atkūrimas Europoje yra būtinas, nes visi suprantame, kad kuo mažiau pramonės turime, tuo mažiau darbo vietų turėsime, tuo daugiau jaunimo norės e, išvažiuoti iš savo šalies. E, vidurio ir pietų Europos šalės puikiai žino apie šią problemą. Energijos kainos yra labai aktuali problema pramoniai. Jos yra keturis kartus didesnės nei JAV. Jūs minėjote, kad jūs norite investuoti į pramonės atkūrimą, e, laikantis mažai anglės dioksido išskiriančios pramonės e, prin, e, skatinimo principo. Ar tai reiškia, kad jūs pasisakysite už tai, kad būtų mažinamas anglies naudojimas, Aš galiu tik tai pakartoti tai, ką sakiau, pridurdama dar vieną sakinį. Energijos šaltinių mišinys valstybės narės priima sprendimą dėl to, kiek energijos šaltinių ir kokius energijos šaltinius jos naudoja. Be abejo, priimdamos tokį sprendimą, jos privalo laikytis ES galiojančių teisės aktų. Netrukus ketinama yra sukviesti Europos vadovų tarybą, kurioje bus kalbama apie ES prisitaikymo prie klimato kaitos problemo, e, problemą. Mes galime galvoti apie galimus sprendimus, e, galimas priemonės, kurios e, bus susijusios su mūsų klimato politika. Dar kartą galiu pakartoti, energijos kainos Europoje turėtų būti mažesnės. Anglis yra E, vienas iš energijos išteklių ir taip ir turi būti. Ir valstybės narės gali e, naudoti anglį, bet be abejo jos privalo laikytis ES nustatytų reikalavimų. Kartais reikalavimai būna labai aukšti. Dėkuoju. Ponas e, Debrandi iš Aldi frakcijos. Pane Benkovska, e, išteklių e, efektyvumas yra susijęs su e, visų nu, gamtinių išteklių, energijos, oro, vandens efektyvių naudojimu ir tvarumu. Pagal strategiją Europą 2020 būtina kurti naujas darbo vietas Ir tai reikia daryti skatinant atsinaujinčių energijos šaltinių naudojimą. Taip mes galėsime sutaupyti 6 milijardus eurų pagal komisijos paskaičiavimus. Ar jūs e, pritartumėt tam, kad išteklių nu, e, efektyvus naudojimas turėtų būti vienas iš prioritėtų formuojant pramonės politiką ir kad tvarumas ir konkurencingumas yra tarpusavį suderinami dalykai ir jie net sustiprina vienas kitą. Ir dar vienas dalykas, ar jums netrodo, kad mums reikia nustatyti e, energijos naudojimo efektyvumo rodiklius ir tikslus? Dėkoju. Atsakydama jūsų pirmą klausimą, galiu pasakyti, kad aš jums visiškai pritariu. Vienas iš mūsų išteklių valdymo politikos tikslų turėtų būti e, parengti žaliavų iniciatyvą. Kai kalbame apie žalvės, labai, sunku, labai svarbu yra užtikrinti, kad galėtume patikimai juos gauti už prieinamą kainą. O tai taip ir vienaip reiškia, kad mes turėsime čia reikalą su trečiosiomis šalimis. Bet yra ir du dalykai, kurie priklauso nuo mūsų, ne nuo trečių šalių. Tai yra moksliniai tyrimai į uh, žaliavas, jų naudojimą ir uh, išteklių efektyvų naudojimą. Ir antras dalykas yra konkurenci, konkurencingumas. Ir čia reikia kalbėti apie atliekų uh, valdymą ir perdirbimą. Šis klausimas beje yra susijęs ir su uh, gaminių naudojimo eksploatavimo trukme. Aš taip pat manau, kad e, energetinės efektyvumas, mūsų išteklių naudojimo politika yra dalykas, kuris gali paremti ir sustiprinti mūsų pramonės gaivinimo politiką. Ir Denis Dijon gali užduoti antrą klausimą. Prašau. Na, aš manau, kad jūs galėsite atsakyti šį užduotą klausimą. Mažos ir vidutinės įmonės yra prioritetas. Mažos įmonės patiria nusikalstamo elgesio pasiekmes. Pavyzdžiui, kai pasirašomo, kai dėl franšizės patiriami sunkumai, kai dėl fiktyvių sąskaitų patiriami sunkumai. Ar galėtumėt pasakyti, kokiu konkrečiu iniciatyvų imsitės? Uh, šioje srityje. Tai yra tos rytis, kurias jau minėjo Europos parlamentas, kaip tas rytis, kur Europos komisijos iniciatyvų yra ypač laukiama. Ką galime pasakyti? Dėkui. Dėkoju. Mažos ir vidutinės įmonės be abejo yra labai svarbus dalykas, bet pramonė taip pat. Ir pra, su pramonė susijusi politika yra ypatingai svarbu. Tie visi dalykai tarpusavį yra susiję. Turėtume užtikrinti, kad bus užkirstas kelias bet kokiai nesažininkai praktikai. būtina kovoti su nesažininga praktika. Aš jau apie tai užsiminiau savo įvadinėje kalboje. Mes tikrai aktyviai kovosime su bet kokia nesažininga praktika. Ypač, kai kalbam apie paslaugų sektorius, kalbėjote apie franšizę, bet yra ir kitų e, dalykų, prie kur reikės padirbėti. Ir aš manau, kad kuo greičiau turėtume peržiūrėti šią sritį ir parengti planą kovai su nesažininga praktika. Turime užtikrinti, kad mūsų vartotojų saugumas, mūsų darbuotojų saugumas yra užtikrintas. Visi šie aspektai susiję su pramonė ir mažomis ir vidutinius įmonimis neturi būti pamiršti. Ir tikrai kovosiu iš visų jėgų su nesažininką praktiką. Ačiū. Pirmininkė Igor Sotis iš Žaliųjų frakcijos. Prašau, kolega. Ačiū už suteiktą žodį, ponė Virminkė. Pone Bienkovska, jūs sakėte, kad mažos jautinės įmonės yra vienas jūsų prioritetinių sektorių. Mokesčių, ir kova su mokesčių vengimu taip pat, ir tai yra puikiai naujiena mokesčių mokėtojams. Naujosiuose direktyvose yra numatytos naujos priemonės už dėsinčius užtikrinti socialinius ir aplinkosaugos kriterijus. Ir turėčiau klausimą. Ką darysite ir kaip, kad būtų pasiekta pažangos rengiant viešuosius pirkimus, kad nebūtų nepamiršti socialiniai ir aplinkosaugos aspektai, kad nebūtų uh, diskriminuojamos mažos ir vidutinės įmonės, kad jos ypatingai nenukentėtų nuo, tarp, e, nuo sutarties tarp Europos Sąjungos ir Junktinių valstijų. Tai yra investicijų ir partnerystės sustarimas. Atsakymas. Kai dėl viešųjų pirkimų? Na, šie, šių metų pavasarį šis bei tas buvo nuspręsta ir įvyko ir negalėčiau dabar komentuoti, kaip tai buvo įgyvendinta. Čia galime pastebėti du reiškinius šiaip ar taip. Pirmiausia, užsienio įmonės ribotai dalyvauja nacionalinėse rinkose. O antra, nedaug viešuosius pirkimuose dalyvauja mažų ir vidutinių įmonių. Yra Europoje ir sektinų gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Portugalijoje buvo plačių mastų įgyvendinta viešųjų pirkimų nauja sistema ir matėme, kad po to atsirado daug daugiau mažų ir vidutinių įmonių, kurios dalyvavo šioje rinkoje. Tai rodo praktikoje, kad um, supaprasnius taisyklės gaunama gerų rezultatų. Nu, buvo įdėkta elektroninės administracijos sistema ir taip toliau ir panašiai. Šalis skelbia platesnių mastų e, viešuosius pirkimus internetu ir tai padeda iš tikrųjų įmonėms aktyviau juose dalyvauti. Dėkoju. Na ir paskutinis klausimas, sako pirmininkė, iš tos pirmosios klausimų pusės. Bus antras klausimas, DD frakcijos nario, narės ponios Parker. Aš, manau, aš matau, kad jūs viešojo administracijos rytį esate vaigusi viešojo administravimo aukštuosius mokslus, tad esate dirbusi infrastruktūros ir vystimosi ministre. Jeigu neklystų, jūs buvote biurokratė ir jūs niekada nebuvote išrinkta į kokį nors atsakingą postą ir jūsų paskirimas turėtų būti patvirtintas Europos parlamente ir tik komisija gali inicijuoti ES teisės aktus ir galėtumėte kaip karjeros biurokratė pažadėti, kad jūs elgsitės tinkamai, kad bus tinkamai užtikrintas ES teisės aktų gyvendinimas. Norėčiau pasakyti štai ką. Aš žinau, kokį vaidmenį vaidina Europos parlamentas. Galbūt įvyko šioks toks nesusipratimas. Aš ir toliau dar bent jau savaitę būsiu Lenkijos Respublikos senatorė ir tai yra renkama funkcija. Tad turiu tam tikros patirties būti renkamose pareigose. Ir galėčiau pasakyti štai ką, kad žinau, kas yra Europos parlamentas ir ja norėčiau užtikrinti, kad aš stengsiuosi, kad bendradarbiavimas su Europos parlamentu būtų puikus, stengsiuosi veikti aktyviai šioje srityje ir šiaip ar taip niekada nes, nesistengsiu elgtis priešingai kaip nors. Kai iš mano biurokratinės patirties galiu pasakyti štai ką, ką pažadį tą turi padaryti. Ir Manau, kad viešoji administracija gali dirbti e, puikiai ir ji gali nuveikti didžiulių darbų. Tai nėra kažkokia sena istorija. Aš manau, kad moderni administracija gali dirbti efektyviai. Ir kiekviena vieta, kur aš dirbau viešos administracijos ir tie būtent ir buvo ta vieta, kur dirbama efektyviai. Tad galiu užtikrinti, kad žinau, kokias turiu teisės ir pareigas, žinau, kas yra mano atsakomybės rytis ir aš iš tikrųjų laikysiuosi visų taisyklių, skaitant ir gerus santykius su Europos parlamentu. Dėkoju. Uh, well, thank you very much. Um, następnym mówcą będzie pan Robert Jarosław Iwaszkiewicz. Dabar kolega Iwaszkiewicz yra kitas klausimas asmo. Dėkoju. Daug kas buvo pasakyta jau apie mažų vidutinių įmonių sektorių. Gal dėl to, kad šis sektorius kenčia nuo pernelyg didelės biurokratijos, nuo pernelyg didelės administracinės naštos, į ką politikai netkreipia dėmesio laiku, tačiau tai yra ta vieta, kur sukūrėme daugiausia darbo vietų ir didžiausia BVP dalis Europoje. Ir ar tai pasikeis ar ne, daug kas priklausys nuo jūsų, ponė, paskirtojų komisarė. Buvo stengiamasi liberalizuoti kai kurias taisyklės ir stiprinti laisvą prekybą. Ir čia jūs ir šiame parlamente rastumėte tos požiūrio šalininkų. Aš norėčiau išgirsti daugiau apie štai ką. Viena vertus, jūs ketinate tikrinti, stiprinti pramonės sektorių Europoje, kita vertus, pasisakote už energetikos paketo, kuris yra kenksmingas faktiškai įgyvendinimą. E, tai reiškia, kad įmonės bus labai sunku Europoje. Pirmininkas išjungia kalbėtojo mikrofoną. Atsakymas. Dėkoju. Aš manau, kad iš tikrųjų mažos ir įmonės kenčia labiausiai dėl ES ir nacionalinių teisės aktų. Antra. Ačiū, kad pareiškite man paramą. Dėl visų mano paminėtų veiksmų. Aš manau, kad egzistuojantis teisės aktai turi būti peržiūrėti. Priimant naujus teisės aktus labai svarbu, kad būtų įvertinta, ar jie nebus kenksmingi mažoms ir didinėms įmonėms. įmonėms Ir svarbu, kad būtų laikomasi nuoseklumo, kad dėlėtų tarpusavėje seniai ir naujai teisės aktai. Aš, kaip jau sakiau, visiškai sutinku su jumis. Aš jau savo įvadinėje kalboje sakiau, kad reindustrializavimas Europoje ir aukšt aukštų aplinkosaugos standartų išlaikymas yra vienas kitą papildantis dalykai. Tai nėra vienas kitam prieštaraujantis tikslai. Turime galvoti apie Europos ateitį, apie savo vaikus ir jų ateitį. Ir čia svarbus du dalykai. Reindustrializacija, kuri padėtų kurti naujas darbo vietas, tai čia atveriamos plačiai galimybės E, mažoms jungtinėms įmonėms, pramonė, e, paslaugų sektoriaus plėtojimas e, ir mažų vidutinių įmonių plėtra yra lyg tarpusavį susisiekiantis indai. Viskas yra susiję tarpusavyje. Be abejo, viso to negalima atskirti nuo aplinkos apsaugos. Dabar lauksime ES tarybos susirinkimo spalį, kur bus keliami būtent šie klausimai. Ačiū. Ačiū ponė paskirtoji komisarė, už jūsų atsakymus. Dabar žodis poniai Indigo Galpelč. Ačiū pirmininkė, ponė komisijos narė. Ačiū už ženginę kalbą ir ačiū už tai, kad esate pasiryžusi dirbti vidaus rinkos vardan ir ją toliau kurti egzistuoja kliūtis e, jos kūrimui ir norėčiau pakalbėti apie vieną iš jų. Aš priešais jūs, sako kalbėtoja. Taigi viena, vienas iš vidaus rinkos barjerų iškyla Jeigu norite išsikelti gyventi į kitą šalį ES ir norite pasimti automobilį, parlamentas pateikė, balsavo dėl e, tokio teisės akto šiuo klausimu, tačiau taryba tam pasipriešino e, pasiūlydama atlikti poveikio vertinimą. Noriu paklausti, ar sieksite, kad tas aktas būtų patvirtintas, nes tai būtų naudinga ir vartotojams, ir verslui. Ačiū. Pasiremdama patirtimi paminėsiu pavyzdį, kuris tikriausiai visiems yra žinomas. Automobilio registravimas. Jei vertindami vidaus rinką, vartotojai nurodė, kad tai yra vienas iš mm, daugiausia problemų keliančių aspektų gyvenant Europos Sąjungoje, jeigu išsikeliate gyventi kitą Europos Sąjungos šalį. Taigi žmonės dėl to nu, skundžiasi. Vien, vienas iš vidaus rinkos principų turėtų, mažin, turėtų būti mažinti biurokratiją. Ir valstybės narės, jei tik nori, gali numatyti mokesčius naudotiems automobiliams, kurie patenka jos teritoriją. Užbaigdama norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokį dalyką. Suprantu, kad šios direktyvos tikslas yra supaprastinti procedūrą. Tai ypač svarbu piliečiams ir aš darysiu viską, kad taryboje šiuo klausimu būtų pasiekta sutarimo. Tai yra vienas iš dvidešimties dalykų, dėl kurių skundžiasi mūsų piliečiai. Ačiū. Pone paskirtoji komisijos narė. Žodis ponė Evelyn Gebhardt. Ačiū, pirmininkė. E, Pone paskirtuoji komisarė. balandžio mėnesį patvirtintame pasiūlymų pakete dar yra daugybė neįgyvendintų nuostatų, pavyzdžiui, E, siekis e, vadovautis socialinės teis, srities darbo, e, socialinės srities teisės aktais, darbo teisę reglamentuojančiais aktais, skelbiant konkursus. Kai konkursus skelbia vietos valdžia, kaip sieksite užtikrinti, kad tokiais atvejais būtų įgyvendinti mano minėti teisės aktai, nes regionams tai ypač aktualu. Toliau turiu klausimą dėl, dėl koncesijų direktyvos. Būtų gerai, kad e, viešosios paslaugos nebūtų pernelik liberalizuotos, pavyzdžiui, turiuomenį vandens tiekimo kitas paslaugas, kurios yra visuotinės svarbos paslaugos. Ačiū. šiek tiek užsiminiau apie šią temą, bet iš tikrųjų tai yra svarb, svarbus e, viešųjų pirkimų paketo e, aspektas. Yra patvirtintos priemonės, e, kurios, kuriuos pasitelkusios, kurias pasitelkusios valstybės gali gyvendinti aplinkosauginės aplinkos ir socialinės srities nuostatas, nes socialinė apsauga ir aplinkosauga yra ypač akcentuojamos e, viešųjų pirkimų pasiūlymų rinkinyje. Tai atveria daugiau galimybių, tai atvertų daugiau galimybių mažoms įmonėms, kai jos nori dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Draugė su kolegomis E, pasinaudosime savo galiomis, taip pat pasitelksime institucijas, taip, paraginsime informaciją e, vietos e, įmonėms teikiančias organizacijas skleisti tokią informaciją. Žinoma, svarbiausia yra keistis pažangiają praktiką ir teikti patarimus ir tikrai e, surenksime kam, informacijos kampaniją tuo klausimu. Vandens e, tiekimas ir tvarkimas, jūs apie tai kalbėjote, bet aš nesirengiu keisti tarybos ir parlamento pasiekto susitarimo. Manau, kad tolesnis dialogas su suinteresuotomis pusėmis bei dialogas su piliečiais, kuriuos domina ši iniciatyva bus tęsiamas, tačiau kitų pakeitimų nėra numatyta. Pirmininkas, ačiū dabar žodis ponui Bronislav Piecha. Ačiū. Komis, nu, naujasis komisijos pirmininkas ponas Junkeris minėjo, kad jums bus patikėta ir medicininių e, produktų agentūra. Tai labai svarbi agentūra. Galbūt jūs neturite daug e, darbo šioje srityje patirties. Ne, ar jums netrodo, kad bus neužtikrinta uh, tinkamą prieigą farmacijos pramonė ieškoti reikalingų sprendimų. Pateiksiu Viagros pavyzdį. Amerikiečiai pasiūlė sprendimą, tačiau e, tai, reiškia, tai apima labai plačias pasiekmes, kalbant apie vaistų kainą pasaulyje. Ką e, mes galėtume nuveikti kad e, kaina, kurią žmonės moka už vaistus, e, būtų mažesnė, nes vaistus rytyje labai aktyvus, aktyvos yra lobistų organizacijos. Noriu Jūs patikinti, jog, na, arba kitaip performuluosiu. Tie, kas yra atsakingi už vaistus, dabar ir toliau uh, rūpinsis šią sritimi, jei aš tapsiu komisijos nare. Ir atsakydama į jūsų klausimą, ar neturiu darbo šioje srityje patirtis ir ar man nebe, nebus per sunki ta užduotis, atsakymas yra ne, nebus. Praėjusiais metais dirbau e, Lenkijos infrastruktūros ministre ir man pasisekė susidoroti su man patikėtomis užduotimis. Ir mano profesinė karjera E, rodo, kad aš galiu sėkmingai dirbti ir kuomet tenka susidurti su lobistinėmis organizacijomis ir galiu pasakyti, kad tikrai priešinsiuos tokioms neigiamoms, tokiems neigiamams pavyz, pavyzdžiams ir savo tarnybose. Filip Debaker. Norėčiau likti toje pačioje srityje. Jums bus patikėta vaistų pramonės kontrolė, tai yra viena iš stip, Štip, viena, vienas iš stipriųjų mūsų pramonės sektorių, tai yra svarbu atsižvelginti tai, kad Europos gyventojai senėja. Turiu konkretų klausimą. Ką jūs darysite, kad sustiprintumėte ekosistemą? Nes ne tik stambios vaistų pramonės, bet ir e, vaistų e, e, pramonės įmonės, bet ir mažos įmonės yra suinteresuotos moksliniais tyrimais ir naujais vaistais. Antra, kokias kliūtis išvelgėte šiandien, kad būtų išplėtota mm, vais, vaistų sektoriaus pramonės politika? Taip pat e, daug diskusijų vyksta su valstybėmis narėmis. E, rinkoje pasirodo nauji vaistai, tačiau jų prieinamumas neužtikrinamas greitai dėl to, kad yra kliūčių valstybių lygmenių. Uh, Ką jūs darysite, kad atsirastų Europos strategija tuo klausimu ir kad vaistai greičiau pasiektų pacientus? Ačiū dabar galimybę atsakymai. Jūs apie šį sektorių kalbate kaip ir apie bet kokį kitą sektorių, tai yra gerai. Tai geras ženklas vaistų sektorių turėtumėme e, matyti Europos pramonės kontekste. Vaistų sektoriuje yra intensyviausi moksliniai, atliekami intensyviausi moksliniai tyrimai, todėl Horizontas 2020 ir, kitų, ir kitos programos, e, kuriuose, kurių lėšos skiriamos tokiems projektams, bus panaudotos inovacijoms šiame sektoriuje, bet taip pat subrangovams, pavyzdžiui, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir atsakydama jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad tai lygiai toks pat atvejis, kai kalbame apie didelę įmonę ir jos subrangovus. Šiuo atveju daugiau dėmesio ir daugiau lėšų turi būti skiriama tam, kad būtų užtikrinti reikalingi finansai. Turiuomenį finansus skirtus moksliniams tyrimams ir inovacijoms finansuoti, taip pat galimybę e, patekti į rinką. O kalbant apie vaistų kainas, tai jas nustato valstybės narės. E, komisija neturi jokių kompetencijų šiuo klausimu. Bet kalbėdami apie apie vaistus, apie jų kokybę ir jų prieinamumą, tai šiais klausimais rūpinsimės mes, nes tai susijęs su pacientų sveikata ir e, jų gerovė. Ačiū už atsakymą. Dabar žodis poniai Sofija Sakurafa. Ačiū, ponė pirminkė. Ponė Benkovska. Pirminkas Junkeris atvirai pasakė, kad MVI nusipelno ypatingo mūsų dėmesio ir finansavimo, dėl to, kad e, e, jos vaidina labai svarbu vaidmenį, stiprinant mūsų ūkį. Bet per kitą finansinį programavimo laikotarpį numatyti per nelik mažai lėšų skirti MVI. Be to, biurokratinė našta tenkanti MVI yra labai didelė. Atsižvelgiant į tai, kad uh, Tose šalise, e, kur yra taikomos e, taupimo priemonės, MVI susiduria su dideliais sunkumais e, ir jas reikia visomis įmanomomis priemonėmis paremti. Todėl mums reikia daugiau lankstumo, ypač susijusio su privačiomis investicijomis. Kaip jūs to sieksite? Ir dar vienas dalykas. Uh, Nereikalingos biurokratijos panaikinimas. Gal galima būtų pakoreguoti tinkamumo finansuoti kriterijus tam, kad būtų palengvintas MVI gyvenimas. Prašau, ponė. Iš tikrųjų, šis klausimas keliamas čia jau ne pirmą kartą. Mažas ir vidutinis verslas iš tikrųjų yra Europos ūkio uh, stuburas. Nesvarbu, ar kalbėtume apie paslaugas apie, ar apie prekes. Todėl mūsų dėmesio centre turi būti MVI. Galiu tik dar kartą pakartoti, kad esu įsitikinusi, jog negalima teikti, kad programuose MVI numatyta per nelik mažai pinigų. Taip nėra. Kartais pinigai netinkamai yra panaudojami, o kartais MVI negali e, gauti prie jų prieigos. Jei pažvelgsite į tas programas, kurias mes turime Europos Sąjungoje, tai yra programos gyvenimos Europos Sąjungos lygmenių ir į programas valstybėse narise, regionuose, ir jeigu palyginsite tas programas su uh, skaičiais valstybinio narių biudžetuose e, e, skirtus toms programoms, pamatysite, kad ten yra milijardai, šimtai milijardų eurų. Bet labai dažnai e, nėra jokios sąsajos tarp to biudžeto ir MVI. Nes, kai kalbame apie MVI, svarbu yra taip pat suprasti, kad čia įtakos turi ir jų veiklos pobūdis, ir kokiam regione jie veikia. Ir todėl labai svarbu yra daryti viską, kad kozmė programoje turimi pinigai būtų tinkamai panaudoti. Už regioninę politiką atsakingas generalinis direktoratas turės nemažai padirbėti tam, kad šios, šie pinigai būtų geriau nukreipti, nes mes žinome, kad uh, praeitie valstybės narise e, buvo tokių pavyzdžių, kai, kai pinigai buvo labai gerai panaudoti. Be to, e, jūs minėjote, kad e, privačiojo ir viešojo sektorių partnerystės turėtų taip pat būti remiamos, nes iki šiol dėja dėmesys toms partnerystėms yra nepakankamas. Ponas Erikson. Halo, halo. Dėkuoju. Aš čia. Lemiamas klausimas visai žmonijai yra štai koks. Ar mums pavyks užkirsti kelią klimato kaitai? Vakar išklausėme komisaro atsakingų už energetikos reikalus. Jis, be kita ko, kalbėjo apie energetinę priklausomybę nuo iškastinio kūro, jis kalbėjo apie dujas, apie, apie naftą. Ar jūs manote, kad galėtumėte prisidėti prie galimybių ieškoti kitų energijos alternatyvų, kad būtų galima atsisakyti iš kastinių kūro, kad būtų galima kovoti su klimato kaita. Ar manote, kad reikėtų pasilikti ir kitus energijos šaltinius. Kaip dėl anglies, kokia jūsų nuomonė? Mogę po raz kolejny e, powtórzyć, że dla... Dar kartą noriu pakartoti. Pramonė, pramonės e, politika nėra dalykas, kuris prieštarauja tvariam, darniam augimui ar ekologiškai tam augimui. pramonės politika dera su visomis kitomis politikos sritimis Europos Sąjungoje. Tos šalis, kurios naudoja anglį, tu, turi tokią teisę. Viskas priklauso nuo to, kaip koks e, e, energijos šaltinių balansas pasirinkamas. Ir tos šalis be abejo privalo atsižvelgti ir griežtus aplinkosaugos reikalavimus. Tai reiškia, kad e, jos turi naudoti naujas inovacinės technologijas, jos turi daugiau dėmesio skirti tokių naujų technologijų dėgymui. Tam, kad galima būtų išgauti iš anglies energiją kuo švariau. Taigi pramonės politika neprieštarauja nei klimato politikai, nei uh, aplinkosaugos politikai. Pa, pan Marko Zulo. Pan Marko Zulo. Ponas Marko Zulo. Ačiū pirmininkė. Paskirtoju komisarę. Mano klausimas bus toks. Ar jūs galėsite užtikrinti, kad jūs visiškai netoleruosite paslaugų direktyvos e, e, pažeidimų, Bolkensteino direktyv, e, apie direktyvą aš kalbu. Kai kuriuose šalise mes matome, kad tokių pažeidimų esama ir jie yra kritikuojami. Pavyzdžiui, kai kalbame apie koncesijas arba pardavimą išnešiojamą prekybą, kai prekis parduodamos yra prie jūsų namų durų. Kaip mes galėsime užtikrinti, kad paslaugų direktyva tinkamai veiktų, nes vėlgi čia galima būtų daugiau dėmesio skirti mažam ar vidutiniam verslui, nes jisai vaidina svarbu vaidmenį. Dėkoju. Aš e, nepasisakyčiau už tai, kad būtų keičiama kažkas, kas dar nėra iki galo gyvendinta. Kitais metais mes e, e, pamatysime šios direktyvos gyvenimo ataskaitą ir tuomet ir galėsime įvertinti, dėl ko yra vėluojama ją taikyti ar kodėl kas nors jos nesilaiko. Tuomet ir galėsime kalbėti apie tai, kodėl kai kurios valstybės narės e, nesilaiko šios direktyvos. Ir be abejo, mes visiškai netoleruosime to, kad e, kažkas negyvendina šios direktyvos. Mes turime išanalizuoti rinkas, turime e, at, viską atidžiai išnagrinėti, tam, kad suprastume, kodėl neįgyvendinama yra paslaugų direktyva. Ir tik tuomet galėsime galvoti apie taip, kaip ją reikėtų pakeisti. Dabar apie tai kalbėti yra per anksti. Dėkoju. Toliau ponas Bensten. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už gerą įžanginį pranešimą ir už tai, kad Jūs pažadėjote užtikrinti, kad MVI lengviau gauti finansavimą. Jūs minėjote Kozme programą da, ir 2,3 milijardų eurų skirtų šiai programą, tai yra nedideli pinigai palyginant su kitais biudžetais, taip pat kalbėti ir apie naujas galimybės. Ir mano klausimas yra labai konkretus. Šiandien mes daug kalbame apie viešuosius finansus. Ar jūs ketinate pagalvoti apie tai, kaip galima būtų diversifikuoti, įvairinti mūsų išteklių šaltinius ir kaip galima būtų pasinaudoti privačiomis, e, privačių kapitalų tam, kad galima būtų pagerinti MVI finansavimo sąlygas. Dėkoju. Ačiū Jums už Jūsų klausimą. Jau minėjau įvairius, įvairias priemonės. Minėjau ir kozme programą. Taip, iš tikrųjų, jos biudžetas yra tik tai 2,3 milijardo eurai, eurų. Bet norėčiau Jums priminti ir apie regioninius fondus. Toje šalyje, kurios padėtį aš geriausia išmanau, regioninių fondų paketas yra 5 milijardai eurų. Panaši situacija ir, ir kitur yra. Ir regioniniai fondai veikia e, beveik visose valstybėse narise. Be abejo, mes darysime viską tam, kad galėtume ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių de, už bankų e, ribų. Tai yra rizikos kapitalas ir kitos priemonės. Taip mes galėsime užtikrinti, kad e, gyvendinant mūsų projektus būtų naudojamos ne vien viešosios lėšos, bet ir privatus kapitalas. Tai bus naudinga beje ir uh, užtikrint geresnį MVI finansavimą. Dėkuoju toliau. Ponas Martin. Sveiki, mane paskirtoji komisarė. Pirmininkauti Italija ir komisija nori at, vėl atgaivinti tą tikslą pasiekti 20 procentų BVP E, padidinti iki 2020 metų. Tam Europa turi turėti reikiamas priemonės, bet ir teisingas priemonės tuo pat metu. Kaip ketinate gyventinti šį tikslą ir ar manote, kad reikėtų, kad šis tikslas būtų privalomas, kokios teisinės priemonės ketinate tam pasitelkti. Ir be kita ko, mes negalėsime pasitelkti tik niveliavimo politikos, kokias priemonės ketinate pasitelkti, kad būtų galima užkirsti kelią masiškam uh, E, pagamintų produktų importavimui, kad būtų galima tinkamai taikyti fiskalinės ir socialinės priemonės Europoje. E, PPO numato to, e, tam tikrą procedūrą, kai patiriama materiali apčiuopiama žala. Ir kokiu priemoniu ketinate imtis prie ES sienų, kad nebūtų to masinio importo, enkiant darbo vietų kūrimo ES. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju, iš tikrųjų. Aš kalbėjau apie pramonę apskritai. Galima tik apgailestauti, kad mes prarandame labai daug darbo vietų e, pramonės sektorioje. Ir aš galvojau ir apie geresnį našumą ir papildomas darbo vietas pramonėje. 2015 metais aš pateiksiu Jums e, veiksmų planą, kuriame bus išdėstyta, kokiu priemonių mes ketiname imti tam, kad galėtume Europoje atkurti savo pramonę. Be abejo, mūsų nustatytas tikslas, e, jūs įminėjote, 20 procentų tikslas yra labai svarbus. Bet nepamirškime, kad Reikia galvoti ir apie taip, kaip sieksime to tikslo. Mes nenorime, kad būtų mažinami socialiniai standartai. Energetinės efektyvumas, e, geresnis žaliavų naudojimas. Štai ko mums reikia. Įgūdžiai, kvalifikacija taip pat yra labai svarbu. Visi šie aspektai, o, o dėl, apie juos mes kalbėsime su kitais komisijos nariais, turi būti plėtojami. Mes turime tinkamai parengti savo darbuotojus tam, kad jie galėtų dirbti šilaikinėje pramonėje ir taip sieksime to 20 procento tikslo. Aš esu įsitikinus ir tai nėra ne tik mano nuomonė, kad pramonėje galima kurti ir dėkti inovacijas, nesvarbu, ar kalbėtume apie energetiką ar apie kitas pramonės šakas. Dėkoju. Dėkoju. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs dabar į mane pažiūrėtumėt, nes klausimą jums užduos Victoria Grace Ford, mano bendra pirmininkė. Um, the... Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs sieksite geresnės valdysenos darbo tvarkės, geresnio reglamentavimo darbo tvarkės. Mes jau matėme tam tikrus komisijos pasiūlymus, kurių, kurių poveikio vertinimas nebuvo labai palankus. Ir be to buvo ir tokių pasiūlymų, dėl kurių nebuvo atlikta jokio poveikio vertinimo. Argi jūs galėtumėt mus patikinti, kad e, ateityje tokie dalykai nesikartos? Tai reiškia, kad e, pateikiant pasiūlymus visuomet bus atliekamas jų poveikio vertinimas. Mes, parlamentarai, savo darbe. Uh, matome, kad kartais komisija pamiršta apie kažką arba, netink, arba pasiūlyme yra kažkokių e, problemų. Ar tokiais atvejais jūs e, sutiksite su tuo, kad pasiūlyme mes gražiname komisijai? Dėkoju. Pane pirmininkė, maniau, kad tas klausimas bus labai baisus, o dabar užtenka pasakyti tik tai taip, taip. Puiku, sako pirmininkas. ponė mano bendra pirmininkė, uždavė e, klausimą ir tuo būdu aš praradau pirmininkavimą. <laughs> tai perdėm prie paskutinio ketvirčio, sako pirmininkė. Alde frakcijos atstovas ir galimybę klausti, ponas Torer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone, pone paskirtoji komisarė, jūs anksčiau minėjote mažas vidutinės įmonės, jūs kalbėjote apie e, farmacijos ryties mažas ir vidutinės įmonės. Ir mažos ir vidutinės įmonės daug veikia technologijų ir mokslo tyrimų srityje. Farmacijos sektoriuje taip pat daug ir kitose srityse taip pat mažos ir vidutinės įmonės skundžiasi, kad tuo, kad ribojama jų laisvė dalyvauti mokslo tyrimuose, kad didelė biurokratinė našta, Ką ketinate daryti šioje srityje? Ar ketinate tobulinti reguliavimą, ar ketinate suteikti daugiau laisvės mokslo tyrimams, kad mažos jūtinės įmonės patirtų mažiau tos biurokratijos? Na ir dar vienas klausimas. Kokia jūsų nuomonė dėl partnerystės investicijų sutarties su jungtinėmis valstijomis? Jūs turėsite ko gero saugoti mūsų pramonės interesus. Ką ketinate daryti šioje srityje? Dėkui. Atsakymas. Ačiū už tuos klausimus. Farmacijos įmonės kaip ir kitas likęs sektorius turėtų, turi būti traktuojami vienodai. Jūs teisingai sakote, kad šiame sektoriuje tos įmonės imasi labai rimtų inovacijų, kai kurios iš įmonių labai mažos, bet kita vertus jos kuria didžiulę naudą. Tie rezultatai yra labai svarbus. Ir jie pasireiškia naujais veiksmais, naujų vaistų atradimu ar panašiai. Ir iš tikrųjų šiame sektoriuje mažos įmonės labai svarbios. Lengviausia būtų pasakyti taip, ko gero darysiu viską, kad būtų galima įveikti biurokratinės kliūtis arba bent jau juos sumažinti ir kad būtų galima pagerinti prieigą prie įvairių e, kitų galimybių. Koks buvo trečias klausimas? Patikslinimas. Buvo apie mažų vidutinių įmonių interesų gynimą pasirašius investicijų ir partnerystės sutartį su JAV. Čia vėlgi galėčiau atsakyti taip, sako kandidatė. Aš jau pradžioje taip tą sakiau, tik paskui buvau pirmininko e, nutraukta. Be abejo, prižiūrėsiu viską, kas vyksta šioje srityje. Turime prižiūrėti, kas vyksta e, įgyvendinant šį susitarimą. Dėkoju. Pone Komi, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę paskirtąją komisarę, tai nusiteikusi labai ryštingai. Tikiuosi, kad to ryšto užteks ir paskui įgyvendinant savo politiką ypač kai dėl, kai dėl tų šalių, kurios įgyvendino savo politiką dėl mokesčių vėlavimo ir paskui nevykdų savo įsipareigojimų. Turime 5000 įmonių Italijoje, kurios gali bankrutuoti dėl to, kad iš administracijos išosios negavo priklausančių lėšų. Norėčiau paklausti, ką apie tai manote. Kaip galima smerkti, kaip galima tiksliau sudrausminti tas šalis? Ar, ketin, ar manote, kad turite priemonių e, tokių, kad priversumėte mokėti tas įmonės. Ką tik mano kolegė kalbėjo apie Bolkensteino direktyvą. Na, nepritarčiau jūsų atsakymui, nes jūsų atsakymas nėra susijęs vien su direktyvos perkelimo. Kai kas perkelė šią direktyvą, tačiau kitose šalise tenka keisti įstatymus, jeigu norima efektyviai apsaugoti darbuotojus. Ir norėčiau paklausti, ar ketinate diskutuoti su atskiromis valstybėmis. Ir kalbėtoja pirmininkė nutraukė. Ačiū, prašom atsakyti. Atsakymas dėkoju. Yra daug informacijos rodančios, kad paslaugų direktyvos tikslas yra sumažinti administracinio formalumo ir ir, ir, ir biurokratijos, ypač kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. Tačiau ketinu ir toliau klausytis visų valstybių narių, įsiklausyti, kas yra sakoma dėl egzistuojančių barjerų susijusių su šios direktyvos įgyvendinimu. Ateinantį mėnesį jau bandysiu atnaujinti nuo 2012 metų atliktą komisijos tyrimą dėl paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Žinau, yra tokių šalių kaip Italija, pavyzdžiui, tokių šalių, kur jau teisės aktai yra atnaujinti ir vyko dėrybos su Italija. Europos komisija su jie dėrėjosi, ar Italija ketina teisti savo teisės aktus ar ne. Vyks ir toliau dialogas su Europos parlamentu ir su Italijos vyriausybė, nes jūs teisingai sakote, kad kai kurių šalių atvejais tenka keletą pakopų pasirinkti požiūrį prieš priimant sprendimus. Dėkoju. Na ir paskutinis klausimų dešimtukas, visų skaičių laikytis laiko e, limito. Ponas Koferatį, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponė paskirtų komisarė. Žinote, kad ES institucijos turės peržiūrėti ES 2020 strategiją. Ir norėčiau paklausti, kaip ketinate prisidėti prie tos peržiūros ir ypatingai kokie yra prioritetiniai sektoriai, į kuriuos reikėtų pirmiausia sutelkti dėmesį siekiant sustiprinti vidaus rinką. Ir taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl išorės dimensijos vidaus rinkos. Na, o tiksliau norėčiau paklausti, ar manote, kad reikėtų taikyti abipusiškumo principą kitų šalių atžvilgių. Man tai atrodo labai svarbu. Pavyzdžiui, kalbant apie vidaus rinkos esminius sektorius, apie tai buvo kalbėta ne kartą. Ir čia kalbu apie prieigą prie rinkos, apie viešuosius pirkimus, apie vartotojų apsaugą, produktų saugumą ir panašiai. E, Maničiau, kad su labiausiai išsiščiosiomis šalimis abipusiškumo principo taikymas yra labai svarbus dalykas. Tai štai tiek būtų mano klausimų. Dėkui. Atsakymas. Ačiū. Manau, kad ES 2020 strategija turėtų vaidinti esminį vaidmenį, kalbant apie ES rinką. Mano atsakomybės rytis būtų tokia. Turiu užtikrinti, kad šis aspektas yra įgyvendinamas, kad atsižvelgiam Europos semestro e, numatytus reikalavimus. Taip pat galiu pasakyti, kad darysiu viską, kad būtų užtikrinta, jog vidaus rinka e, bus laikoma esminių elementų ES 2020 strategijoje. Na, o kai dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis aš jau sakiau apie tai savo kalboje, abipusiškumo principas ir abipusė nauda yra tie du principai, kurių turėtume laikytis. Taigi dar kartą kartoju, abipusiškumas e, toje srityje, kurią jūs paminėjote. Tai bus prioritetas. Dėkoju. Kolega Salinį, EPP frakcijos vardu, prašau. Aš čia. Dėkoju. Aš norėčiau paklausti štai ko, apie plieno pramonę, e, nes čia esame labai svarbių iššūkių. Mes turime sektorių, kuris yra stiprus, pripažytas kaip toks Europos komisijos, tačiau tuo pat metu reikia subalansuoti energijos iššūkius, užtikrinant šio sektoriaus gyvybingumą. Juodosios pramonės sektorius yra stiprus ir atneša reikšmingą vertę, ten sukūriama daug darbo vietų. Tai yra daugelio šalių atvejis. Ir norėčiau paklausti, ar galima numatyti tam tikrą balansą geresnį tarp tų dviejų reikalavimų. Kitaip tariant, plienas ir jo strateginis vaidmuo, plieno pramonė ir jo strateginis vaidmuo. Ir kita vertus, uh, kitos sudėdamosios šio sektoriaus dalys? Ar manote, kad galima būtų pasitelkti struktūrinius fondus tam, kad būtų galima paskatinti ES reindustrializaciją? Atsakymas, dėkoju. Plieno sektorius, e, tai reiškia ne ką kitą kaip 350 tūkstančių darbų vietų, tai yra prekybos ir pramonės labai svarbus sektorius. Komisaras Tajani anksčiau kuravo šią sritį ir situacija, su kuria susidurėme dabar, yra tokia, kai teko parengti veiksmų planą šiam sektoriui. Tai yra tas planas, kuris buvo parengtas betradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais. Buvo priimta bendra pozicija, buvo nubrėžtas kelias, kaip išeiti iš krizės nacionalinių ir europinių lygmenių šioje srityje. Mes jau įgyvendinome 50 procentų faktiškai šio plano ir ketinu kreiptis į valstybės narės, kad visa veikla, kuri yra jų kompetencijos ryties, būtų tinkamai užbaigta šioje srityje. Plieno pramonė sritis yra irgi kaip susisiekiančių indų sistema. Ir čia tai pasireiškia daugiau negu bet kur kitur. Kalbant apie automobilių, apie statybų pramonę, šis sektorius yra iš tikrųjų labai svarbus. Taip pat tai yra susijęs su atinaujinančios energijos sektoriumi, vėjo jėgainių gamyba, pavyzdžiui. Vėjo jėgainės, jėgainėms reikalingas plienas. Turime tokį sektorių, plieno sektorių, kuris yra labai svarbus visoms pramonės šakoms. Tad turime laikytis visapimančio požiūrio, kai dėl regioninių sprendimų juodoji pramonė inovacijų srityje irgi gali pasitelkti tam tikrą numatytą finansavimą, pavyzdžiui, įmanoma pagerinti profesinę kvalifikaciją Ir dažnai žmonės dirbančių šiuose tai yra aukštos kvalifikacijos, tad yra įmanoma pasitelkti e, tam tikrus fondus. Būtina turėti galimybę pasinaudoti visomis finansinėmis priemonėmis sitie. Ir dar žodelis. Būtina nuosekliai taikyti Europos, rein, e, Europos planą plėnuose turiu ačiū. Griffin, naujoji komisija, kaip pažadėta, turėtų kovoti su vis didėjančiu uh, socialiniu uh, E, teritorijų išsivystimo netoligumu. Komisija turi užtikrinti, kad e, Europos pramonės politika būtų atgaivinta ir kad visi Europos regionai e, vystytųsi tolydžiai. Negalime leisti, kad kurio, kurio nors regiono bendruomenė atsiliktų augimo ir darbo vietų kūrimo kontekste. Kaip sakėte, Europos veiksmų planas turėtų padėti užtikrinti uh, E, rimtą e, socialinį matmenį Europos valdysenoje ir e, pramonės politikoje. Kokių priemonių imsitės, kad užpildytumėte lyčių neligybės, kad, kad išspręstumėte lyčių neligybės klausimą bei bei e, panaikintumėte rasinę diskriminaciją kai kuriais atvejais. Ką darysite, kad e, jauni žmonės ypač galėtų pasinaudoti augimo ir vaisiais ir galėtų rasti darbo vietų? Jūsų iškeltas klausimas yra vienas iš regioninės politikos tikslų, nes regioninės politikos tikslas pašalinti netoligumus, išsivystimo skirtumus tarp atskirų bendruomenių. Ir kaip žinote, regionų politika nėra iki galo įvertinta daugelįje valstybių narių. Ir ją galima pasitelkti, mm, kai iškyla mm, problemų kuriuose nors regionuose. Nenoriu dar kartą kalbėti apie savo mm, patirtį, bet regionų politika yra puikiai priemonė. Ji, ji siūlo įrankius, kurių pagalba galima išspręsti tos atotrukio, tas atotrukio problemas. Ir tokiais atvejais gali galima pasitelkti tas priemonės. Jūs kalbėjote apie lyčių neligybės klausimus, taip pat jaunimo situaciją. Būtent tokią politiką reikia, tos, tokias politikos priemonės reikia panaudoti. Pasikalbėsiu su kolega atsakingu, kolegė atsakinga už regionų politiką. Aš turiu darbo šioje srityje patirties ir tai tikrai man labai vertinga patirtis, kurią tikėsiu galėsiu pasinaudoti. Bendradarbiavimas su vietos valdžia bei dar Bei taip pat reikėtų nepamiršti tų mažumų, tų grupių visuomenės, kurios dėl kažkokių priežasčių yra visuomenės pareiby. Ypač e, to, to reikia nepamiršti tų, kurios, kurių poreikiai yra ypatingi. Ačiū. Pone paskirtoji komisarė. Norėjau užduoti klausimą apie vaistų svarbą jūsų portfelė. Tačiau šį klausimą uždavė kiti kolegos, todėl aš noriu paklausti štai, ko norėčiau. Geriau e, pažinti žmogų, kuris bus atsakingas už tokią plačią sritį solidarumo judėjimo iškilimo laikais Lenkijoje jūs buvote labai jauna. E, kokie jūsų įspūdžiai iš tų laikų, ar jūs ko nors pasim, kokia nors patirtis iš tų laikų jums naudinga bus dabar jūsų darbe? Nustebinote mane tokiu klausimu. Bandysiu labiau remti savo patirtimi sukauptą po 89-ųjų kalbėdama asmeniškai turiu pasakyti, kad mano patirtis yra nevienoda. Pavyzdžiui, penkis metus buvau mama ir tik paskui, e, tik pradėjau dirbti tik tada, kai vaikai šiek tiek paaugo. O mano profesinė karjera prasidėjo 94, kuomet buvau 34. Ir nuo to laiko labai daug pažengiau, labai daug um, apriepiau. Ne visi postai, kuriuose dirbau, buvo e, renkami, ne, ne visus buvau išrinkta, bet viskas, ko pasiekiau, pasiekiau savo galiomis. Pradžioje dirbau regionų politikos srityje, bet tai yra tokia didelė ES politikos sritis, ji apriepia tiek daug, kad e, galima labai daug ko išmokti dirbančioje srityje ekonomikos, finansų, pramonės, socialinių aspektų, mažumų padėties klausimais. Galbūt aš nesu ekspertė visais klausimais, bet aš manau, kad galiu susiformuoti savo nuomonę visais tais klausimais ir galiu grįžti pasiremti tą patirtimi, kur, kurią sukaupiau. Ir turiu, noriu pasakyti, kad aš taip pat uh, moku gerai dirbti. Bardzo dziękuję za to pytanie, chociaż było trochę krępujące. Noriu padėkoti už šį klausimą, nors jis nebuvo lengvas. Pone Grapinė iš socialdemokratų frakcijos. E, v-am ascultat cu multă atenție. Ačiū, ponė paskirtoji komisarė, aš klausiausi jūsų labai dėmiai. E, aš užduodu klausimą, beveik paskutinė perskaičiau jūsų e, atsakymus raštu ir aš pasigendu e, detalių atsakymų. E, paslaugų direktyva neįgyvendinta visose valstybėse narėse, nors jos tikslas yra užtikrinti darbo vietų kūrimą, tačiau e, kyla įtarimų, kad ją įgyvendinus gali susidaryti socialinio dempingo situacija. Kaip Jūs manote, kaip užtikrinti jos įgyvendinimą, išvengiant socialinio dempingo ir ką Jūs ketinate daryti, kad stebėtumėte šį procesą valstybėse narėse? Antras klausimas. Jūsų portfelis labai svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms tačiau aš tarp jūsų pasiūlymų atsakymų pasigendu kokiu nors naujų siūlymų. Jeigu turite kažkokių naujų siūlymų, gal galėtumėte juos pristatyti. Ačiū. Dla portfolio, które ja reprezentuję, najważniejsza będzie dyrektywa, dyrektywa usług. Ačiū. Mano atsakomybės srityje paslaugų direktyva finansinių paslaugų direktyva bus vienos svarbiausių. Ir kaip jau sakiau, aš padarysiu viską, kas bus mano galioje e, ir elgsiuos protingai, siekdama užtikrinti, kad direktyvos būtų įgyvendintos. Turiuomenį direktyvas patvirtintas Europos mastu. Pirmas dalykas. Jei valstybės narės ir parlame, Europos parlamentas nusprendžia patvirtinti kokius nors teisės aktus. Negalime taikstytis su tokia situacija, kad paskui tos direktyvos yra neįgyvendinamos. Žinoma, jeigu iškyla kliučių, reikia jas išnagrinėti, bet, kaip jau sakiau, padarysiu viską, išnaudosiu visas galimybės, kad e, pasiekšiu, jog direktyvos būtų įgyvendintos. O jūsų antras klausimas, gal galite priminti? sakiau, kad aš pasigėdau konkretesnių pasiūlymų, kalbant apie turinių. E, nie mam żadnego asa w rękawie, natomiast uważam, że... Neturiu kažkokių tai magiškų sprendimų paruošusi. Bet kaip jau sakiau, grįšiu prie to, nuo ko pradėjau. Europoje yra daug pinigų, tačiau jie ne visada yra tinkamai panaudojami. Kalas Kreja iš EPP. Thank you, Mrs. Bergos. Panas Koelio, jūs e, kalbėjote apie sveikatos apsaugą ir saugą. E, Mūsų e, dabar parlamentas ir taryba svarsto klausimą susijusi su automobilių įrangą. Tai būtų labai naudinga, kai, kai kalbama, kad mums nebereikia daugiau Europos, reglamentavimo Europos mastu, tokie teisės aktai kaip šis atskleidžia, kad tikrai reikia. Turiu, noriu paklausti, ar elektroninio skambučio e, sistema bus jūsų prioritetu ir ar užtikrinsite, kad būtų galimybė iš automobilių išsikviesti pagalbą? Ar galite pažadėti, kad priimant kitus teisės aktus ateityje užtikrinsite, kad e, duomenys apie skambintoje, e, naudojantis elektroninio skambučio sistema, nebus e, pranešami trečios kitoms institucijoms? Atsakymas yra taip. E, elektroninio skambučio sistema bus mano prioritetu. Kalb, čia turime omeny keleivinius automo, automobilius, tačiau sieksiu, kad ta sistema būtų įdėkta ir kitose e, transporto priemonėse, nes ji galėtų išgelbėti daug gyvybių ir ją tikrai verta paremti. Padarysiu viską, kad būtų pasiektas konsensusas tuo klausimu ir sieksiu užtikrinti, kad jis būtų įgyvendintas. Žinoma, reikėtų rimtai apsvarstyti privatumo, teisės į e, privačių domenų apsaugą klausimą. Bet pasvėrus e, visus už ir prieš ir darant prielaidą, kad elektroninio skambučio sistema nebus piknaudžiaujama siekiant stebėti asmenys ar panaudoti asmenų duomenys piktam, net ta sistema neleis sekti žmonių, ji tiesiog suteiks informaciją, kuri bus reikalinga konkrečioje situacijoje, bet mes tą informaciją išnagrinėsime, kad įranka būtų uh, E, kiek įmanoma greičiau tokia įranga atsirastų automobiliuose. Pone Geringerdė Udenberg iš Teisės reikalų komiteto. Ačiū, ponė. Paskirtuoju komisarę. Kadangi esu iš Teisės reikalų komiteto, turiu detalesnį klausimą. E, prekių ženklų reglamentas komisija e, pateikė pasiūlymą dėl 64 deleguotojų teisės aktų pagal e, e, sutarties 290 straipsnį. E, šiuo atveju kompetencijos suteiktos tarybai ir parlamentui ir visi siūlymai turėtų būti patvirtinami tik išimties tvarka. Tačiau peržiūrint šią direktyvą taryba laikėsi kitokios nuomonės, teikdama, kad reikia remtis 291 straipsnių, kur kalbama apie komisijos vykdomasias galės. Kaip manote, kokiu kriteriju reikėtų laikytis, kai kalbame apie deleguotusius teisės aktus ir intelektinės nusavybės teisės ap, aps, apsaugą? ir e, taip pat m, teisės aktą dėl prekių ženklų. Ačiū. Manau, kad prekių ženklų sistema, konkurencingų, prieinamų prekių ženklų sistema yra tai, ko mažoms ir vidutinėms įmonėms labiausiai reikia. Ir vienas mano prioritetų bus užtikrinti, kad prekių ženklų sistemos reforma būtų gyventa kiek įmanoma sparčiau. Aš E, žinau, apie ką Jūs kalbate, aš esu susipažinusi su tuo klausimu ir žinau, kad Europos komisija teikia pasiūlymus dėl deleguotojų teisės aktų, kad to, tokios galės komisijai numatytos vien tam, kad e, būtų užtikrintas lankstumas, kad ji teikia pasiūlymus tik tuo atveju, kai keičiami neesminiai teisės akto aspektai. Žinau, kad vyksta dialogas šiuo klausimu. Tačiau aš esu įsitikinusi, kad šiuo konkrečiu atveju, e, kalbant apie tokį svarbų klausimą, kaip e, prekių ženklai mažoms ir vidutinėms įmonėms, turėtume vadovautis sveiku protu. Ir tikiuosi, kad tikrai netrukus rasime sprendimą. Dabar dar negaliu pasakyti, koks tas sprendimas bus, Bet galiu pažadėti, kad padarysiu viską, kad būtų tas klausimas išspręstas sparčiai, nes tai įmanoma. Tiesiog reikia surasti, reikia, kad abu partneriai susitartų. Nėra prasmės toliau tempti to, e, dėlsti to klausimu. Paskutiniai trys klausimai, ponas Zvivka iš Teisės reikalų komiteto iš APP frakcijos. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pratesti kalbą apie e, pramoninę nusavybę. Tai yra labai svarbu, e, ypač kai galvojame apie naujausias technologijas. Įmonių ir, skaitant ir mažas ir vidutinės įmonė, e, įmonės vertė priklauso nuo jų potencialų ir nuo jų žmogiškųjų išteklių. Be to tai susiję ir su prekės ženklais, su patentais, su geografinėmis nuorodomis. Visi šie dalykai e, yra labai svarbus įmonėms. Ir mano klausimas yra toks. Kokių supaprastinimų galima bus tikėtis ateityje e, pramoninės nusavybės e, apsaugos srityje. Ir aš kalbu apie supaprastinimus, kurie būtų aktualūs MVI. Dėkoju, kaip jūs ir minėjote, mes rūpinamės intelektinę, atsiprašau, nusavybę. Ir e, mes saugome intelektinę nusavybę e, pirmiausia turėdami patentą. Dabartinė e, pasiūlyta naujoji sistema bus 20 procentų pigesnė nei dabartinė sistema. Deja, nemažai valstybių narių uh, neįgyvendino naujų nuostatų ir kaip ir su paslaugų direktyva galbūt man teks pradėti pažeidimo procedūrą. Toliau, prekės ženklai, tai yra nauja tema. Aš manau, kad šiandien galimybė susidarti yra didesnė nei kada nors praeitėje. Šis klausimas yra nepaprastai aktualus e, mažam ar vidutiniam verslui ir atėjo laikas pagaliau priimti sprendimą. Mes e, ieškosime labai konkrečių sprendimų. Aš suprantu, kad e, geografinės nuorodos nėra privalomos, bet jos bet jos nurodo produktų ar gaminio kilmę ir tai yra svarbu Europos regionams. Aš manau, kad mes ir toliau turėsime dirbti intelektinės nusavybės apsaugos klausimu. slaptieji susitarimai komisijoje. Čia aš nežinau, ar galiu ką nors pasakyti, bet svarbu yra, kad viską daryti, kad mažos įmonės galėtų sumokėti už patentus. Uh, Toliau Glenis Vilmot iš socialistų frakcijos. Dėkoju. Aš rengiu pranešimą dėl klinikinių tyrimų ir medicininės įrangos. Šie du dalykai turi didelę, didelį poveikį mūsų piliečių sveikatai. Praeitai man teko yra e, turėti reikalų su e, sveikatos generalinio direktorato darbuotojais. Kažkaip keistai, panas Junkeris nusprendė, kad farmaciniai produktai ir vaistai turi priklausyti vidaus rinkos generaliniam direktoratui. Mediciniai prietaisai pirmiausia yra susiję su sveikata, o ne su rinka. Kai aš pradėjau domėtis klinikiniais tyrimais, mes darėme viską, kad skaidrumas būtų mūsų pagrindinis prioritetas, nes nuo to priklauso mūsų piliečių saugumas. Ar jūs esate pasiruošusi užtinkti visišką skaidrumą ir laikytis nustatytų taisyklių? Kaip aš jau minėjau, po to Um, mediciniai prietaisai yra labai svarbus, ypač po to, kai prasidėjo krūtų implantų skandalas. Ir ar jūs ketinate užtikrinti deramą medicininių prietaisų ir klinikinių tyrimų nuostatų ir taisyklių priežiūrą? Dėkoju. Pirmoji jūsų klausimo dalis - skaidrumas. Skaidrumas ir klinikiniai tyrimai. Be abejo, Europos komisija pasisako už tai, kad klinikiniai tyrimai būtų atliekami visiškai e, skaidriai. Ir e, vaistų iniciatyva yra labai svarbi. Bet pagalvokime ir apie kitus dalykus. Būtina yra užtikrinti tinkamą e, duomenų saugumą, nes čia galimi tam tikri piknaudžiavimai. Mums reikia viena vertus skatinti da, kuo skaidresnius klinikinius tyrimus, bet antra vertus reikia užtikrinti ir pačius aukščiausius asmens duomenų apsaugos standartus. Be abejo, mes dirbsime ir su valstybėmis narimis, ir su vaistų agentūra tam, kad, visi, kad užtikrintume, kad visi supranta šios du principus medicininiai prietaisai. Europos komisijos tarnybos šiuo metu nagrinėja susidariusią situaciją, įskaitant ir krūtų implantus. Ir e, komisija nusprendė prie, prieš tam tikrą laiką kad krūtų implantams netaikomi tie patys reikalavimai kaip medicini, e, medicininiams prietaisams, bet taikomi yra labai griežti gamybos e, standartai. O tai reiškia, kad mes e, manome, kad tokių gaminių, tokių produktų to, gamybą reikia gerai kontroliuoti. Gerai, dėkoju. Toliau transporto komiteto narė, ponia Esteras Feragut. Ačiū, mano klausimas yra susijęs su turizmu. Jums yra puikiai žinoma, kad, kad į Europą atvyksta daugiausia turistų iš viso pasaulio. Be to, turizmo pramonėje dirba labai daug žmonių. Mes turime paremti šį sektorių, turime siekti įvairių tikslų ir visą tai daryti laikydamiesi Lisabonos sutarties. Per praeitą plenarnę sesiją Europos parlamentas patvirtino e, dokumentą, kuris yra vadinasi Europa e, patraukli turistams. Tenai kalbama apie tai, kaip galima būtų pritraukti daugiau turistų. Ir e, mes netgi kalbame apie Europos prekės ženklą, kuris galėtų būti suteikiamas viešbučiams ir kitoms įstaigoms. Mes taip pat manome, kad turistauti turi teisę visi - jaunimas ir visos, visos kitos mūsų visuomenės grupės. Ir todėl mes manome, kad taip pat reikia turėti sistemą, kuri leistų mums tinkamai suklasifikuoti vis, visą turizmo infrastruktūrą. Kad būtų aišku, pavyzdžiui, kad tokio ir tokioje vietoje yra viskas pritaikyta neįgaliesiems ir taip toliau. Ką Jūs apie tai manote? Ar Jūs palaikysite šią sistemą? Dėkuoju Jums už klausimą. Aš tyčia paminėjau turizmą kaip vieną iš e, sričių, kurią mes skirsime nemažai dėmesio. Kaip Jūs ir pasakėte, Europa pritraukia daugiausių turistų visame pasaulyje. Pusė pasaulio praktiškai atkeliauja pas mus. Taigi turizmo pramonė yra didžiulė Tokie klausimai kaip viešbučių klasifikavimas e, e, yra palikti spręsti valstybėms narėms arba netgi regionams. Tačiau aš manau, kad vis tiek mes galime e, kai ką padaryti. Pavyzdžiui, turizmo įmonės, kurios yra traktuojamos kaip ir bet kokios kitos mažos ir vidutinės įmonės, gali naudotis visomis priemonėmis, kurios taikomas MVI. Tai yra ir uh, mokymo ir tam tikrų gebėjimų vystimo programos. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, iš savo perspektyvos galiu pasakyti, kad aš pradėsiu konsultacijos su visomis suinteresuotomis šalimis tam, kad galima būtų parengti turizmo programą ar strategiją Europoje. Be abejo, tą darys atsižvelgdama į e, tai, kad vis dėlto turizmas e, yra valstybių narių kompetencija. Bet turizmo pramonė yra tokia svarbi Europoje, joje dirba tiek daug žmonių, kad be abejo ir ES lygmenių galima būtų imtis tam tikrų veiksmų. Reikia jos labai uh, atsargiai parinkti. Mes nenorime priminėti ES teisės aktų tiesiogiai susijusių reglamentuojančių situaciją turizmo pramonėje, bet aš manau, kad vis tiek mes galime šį beitą padaryti. Ir tikiuosi, kad dar pirmininkas.